iniziamo subito. Eh, please, colleague, sit down. Sorry for this uh, bit uh, delay. For, um... Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame pradėti darbą. Na, pats šiek tiek vėliau atėjau posėdį, atsiprašau. Ir norime kiek greičiau pradėti balsavimą dėl ponos Vobodos pranešimo skirto Kroacijos pažangos ataskaitai. Aštuntas pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusi atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusi primta. Dešimtas pakeitimas. Kas už prieš susilaikysiai atmesta. 11. Kas už prieš. Dvyliktas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Man, man atrodo labiau atmesta negu priimta, bet pastikrinsime elektroniniu būdu. Prašome įsidėti korteles. Pradedame. Baigiame. Dvidešimt šeši prieš, trisdešimt už, du susilaiko priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas, už, prieš, susilaiko priimta. Pabandykim pasitikrinti dėl 14 elektroninių būdų. Pradėme. Atrodo, kad ne visi dalyvauja. Baigiame atmesta, todėl kad 27 už 27 prieš. Prašau. A, va bene, allora. Taip. Norite balsuoti dėl 13 pakeitimo. Už 28 8.26.12, taip? Ne, balsuojame dėl 13 pakeitimo. Atsiprašau, sako pirmininkas. Esame tikri, kad balsuojame dėl 13. Kadangi kolega balsuoja už, kolega Vaigal, tai tada priimta. 14 pakeitimas, kas už, Atmesta. 16 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Norėkit, norite dar pasitikrinti dėl 16. Gerai, pradedame. Pradedame dėl 16 elektroninį balsavimą. penki, penki kolegos įsidėjo korteles, bet nebalsuoja. Keturi. Tiksliau. Vis dėlto keista. Keturi kolegos naudoja korteles, bet nebalsuoja. 32 už, 27 prieš, 2 susilaiko, priimta. Pirmas kompromisinis e, pakeitimas, pirmoji dalis. Prašom, kolega Tanak. Yes, Mr. President, I have the agreement of Mr. Svoboda from a linguistic point of view. O Svoboda tam tikrą e, lingvistinę pastabą turi, e, tiksliau, aš turiu ir, ir ponas Svoboda jai pritarė, kadangi <clears throat> ten, kur kalbama apie korupciją, tai suformuluota yra pastraipa nelabai taisyklinga anglų kalba. Aš siūlau atitinkamai tas formuluotės pataisyti. Herr Präsident, wir haben. Pane pirmininkė, frakcijos vakar išsamei svarstė šį kompromisą ir komitete vakar taip pat apsisprendėme balsuoti už kompromisinius pakeitimus, išskyrus pirmąją ir šeštąją antrasios dalis. Nuo vakar dienos į pirmąjį kompromisą kažkaip paslaptingai buvo įtrauktas dar vienas papildomas e, sakinys į jo pirmąją dalį. Būtent kolegos Ferm teiginys, kad ES institucijose galėtų pasitaikyti korupcijos atveju. Tai yra toks baisus kaltinimas, kad aš esu priverstas pareikalauti iš kolegos Ferm aiškių šio teiginio įrodymų arba kartu su mumis balsuoti prieš antrąją ir prieš trečiąją šio pakeitimo dalis. Jeigu tokio pobūdžio opius klausimus mes vėl staiga be jokių iš ankstinių dėrybų randame tekste, tai faktiškai jau e, prisimame Poncijaus piloto vaidmenį. Todėl manau, kad dėl šio klausimų kyla labai rimtų problemų ir raginu komiteto kolegas balsuoti prieš antrą ir trečią kompromiso dalis ir pritarti tik pirmai. Ponas Svobodai žodis. Pirmininkė. Šis sakinys remiasi tiksliau jau buvo pakeitimuose e, pasiūlytas, todėl nėra naujas, todėl siūlyčiau dabar štai ką pirmininkė balsuoti dėl pirmosios dalies be šio sakinio, po to balsuoti dėl šio sakinio atskirai. Kolega Posiltas yra teisus, nes dėl jo nebuvo tartasi tarp frakcijų anksčiau, po to balsuoti už likusias dalis. Pagal balsavimo sąrašą bals, balsuojam atskirai dėl, dėl trijų dalių. Dabar balsuojam dėl pirmos. Kas už? O kaip dėl mano žodinio pakeitimo, klausiu planas e, Tanokas. Kartu balsuosime dėl žodinio pakeitimo taip pat. Už priim, priimta, pirma dalis priimta, antroji dalis, kas už? Prieš? Gerai. Pasitikrinsime elektroninio balsavimą, nes neaišku dėl antros. Pradedame. Baigiame. Penki kolegos nebalsuoja. 33 už 28 prieš priimta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? atrodo atmesta. 24 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 25. Už. Prieš. Neaišku. Norėčiau pasitikrinti elektroninį balsavimą. Pradedame. Šešiasdešimt šešios kortelės, šešiasdešimt du balsuojantis kolegos, baigiame. 33 už 29 prieš, priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Bet nesu tikras. Atrodo, kad atmesta. Gerai. Dėl 29 elektroninių būdų balsuojame. Pradedame. keturi nebalsuoja. Baigiame. 35 už 27 e, prieš primtą. Antras kompromisinis e, pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, 32 pakeitimas. Kas už, prieš, Dėl 32 rezultatai neaiškus, turime balsuoti elektroniškai, pradedame. Baigiame balsuoti. 44 prieš 19 už. Atmesta balsų dauguma. Trečias kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. 45 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisinis e, pakeitimas, dvi dalis už pirmą dalį. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Sus... Neaišku. Dėl antrosios dalies elektroninis balsavimas. Pradedame. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. 30 prieš, 36 už. Priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 53 pakeitimas. Dvi dalis. Dėl pirmos dalies balsuojam, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Už, prieš. Neaišku. Dėl 53 pradedame. Baigiame. Atmesta 49 prieš 15 už. 54 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 14 dalis. 67 e, kas už. Prieš. Susilaiko. Neaišku. Pirmoji dalis 56 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame. Septyniasdešimt ir šešiasdešimt septyni. Trisdešimt devyni už, dvidešimt aštuoni prieš. Priimta. Antroji dalis 56, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, Atrodo priimta. Jeigu ne, pasitikrinkime elektroniniu balsavimo būdu. Dėl trečios dalies pradedame. 56 pakeitimą. Baigiame. Atrodo, kad penkiomis kortelėmis daugiau buvo balsuota. 27 prieš 38 už priimta. 59 už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 prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Pasitikrinsime elektroninį balsavimą. Pradedame. Dėl 73. Baigiame balsuoti. 27 prieš, 38 už priimta. 75 už, prieš, susilaiko, atmesta. 76 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisinis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 83 pakeitimas žodinis, atrodo. Ne, sako pirmininkas. Čia pieštuku parašyta pastaba. 83. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar Pirmas žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 88. Ne, norite pastikrinti elektroniškai dėl žodinio pirmojo pakeitimo. Pradedame. 60 kolegų balsavo, tačiau matau, kad 9 kolegos, ne, tiksliau 7 kolegos nebalsuoja, nors jų kortelės įdėtos. Baigime balsuoti. 28 prieš, 35 už priimta. 12 pakeitimas už, tiksliau kompromisinis 12 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 už, prieš, susilaiko, priimta. 93 už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar konstatuojamoji dalis A, antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, neaišku. Elektroninį balsavimą pasitikrinsime dėl ketvirtojo. Dėl ketvirtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. 31 už 33 prieš. Atmesta. Penktas. Kas už? Prieš. Neaišku. Atrodo, kad atmesta, bet. Tikrai atmesta. Tai puiku. Dabar balsuojam baigiame, kai 60 bus balsavę. Balsuojame, primenu, dėl penktojo pakeitimo, nes buvo neaišku. Baigiame. 49 prieš 15 už atmestą. Dabar septintas esu už. Prieš. Susilaiko priimta. Septintas už, prieš, sulaiko priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ir galutinis elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. 62 už, 2 prieš, 3 susilaiko. Sveikinu pranešėją. dėl kitų, kito klausimo balsavimo. Darybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo su Turkmenistanu ir sustarimo sudarimas. Paskui balsuosime dėl rezoliucijos. Komet balsuosime dėl rezoliucijos, tuomet e, dar e, pateiksime pasiūlymą dėl e, Hautala minties. Jinai e, siūlė e, per plenarinį posėdį dar kol kas išaldyti tą balsavimą ir e, sulaukti misijos į Turkmenistaną, kuri vyks netrukus. Tai būtų tik tai rekomendacija, nes termininkų suveiga turi pateikti pasiūlymus dėl darbo tvarkės keitimo. Todėl balsuojame dėl rekomendacijos Dabar dėl sutarties sudarimo. Pirmi keturi pakeitimai yra identiški, kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. Elektroniniu būdu balsuosime dėl e, rekomendacijos. Pradame. Thank you. 69 kortelės yra įdėtos, tačiau 61 balsas tik tai matomas kompiuteryje. La, uh... Dėl ko balsuojame, ponė pirmininkė? Balsuojame dėl rekomendacijos. Pranešėja Nikolai. Rekomendacija dėl uh, sutarties sudarimo, galutinis balsavimas. Aštuonių balsų trūksta tiksliau septynių. Baigiame. 51 už, 9 prieš 2 susilaiko. Sveikiname, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos e, pasiūlymo. 26 pakeitimas, atsiprašau, 25 pakeitimas, sako pirmininkas, kas už jį, kas prieš, Susilaiko atmesta. 27. 24. Jau priimtas. 24. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 27. Ne, tikslinamės elektroniškai dėl 24. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame dėl 24. 35 už 32 prieš pritartą. 27. Kas už, kas prieš, susilaiko pritartą. 29. Kas už, prieš, susilaiko atmestą. 32 kartu su 34, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 33, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Nebalsuosime dėl 35, kadangi e, jis įtrauktas į žodinį pakeitimą, 36 kas už, prieš susilaiko atmestą. 41. Ne, prieš tai 37. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 38. Ne, 38 kartu su 39 jie identiški, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 kas už, prieš, susilaiko atmesta 42, kas už, prieš susilaiko atmesta 43, kas už, prieš susilaiko atmesta 44, kas už, prieš susilaiko pritarta. 45 ir 6, 6 identiški, balsuojame už juos kartu, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 47 ir 8 atkrinta. Taigi balsuokime dėl 49, kas už, prieš. Neaiškus balsavimo rezultatai. Taigi dėl 49 tikslinamės elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Dviejų balsų tik trūksta. Balsuoti baigiame. 36 už, 26 prieš pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 58 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 59. Kas už prieš susilaiko pritarta. 61. Kas už prieš susilaiko atmesta. 60. Kas už prieš susilaiko atmesta. 62. Kas už prieš susilaiko pritarta 63, kas už, prieš susilaiko pritarta 64, kas už, prieš susilaiko pritarta ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta 70 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 81. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 82. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 83. kas už, prieš, neaiškus balsavimo rezultatai, tikslimis elektroniniu būdu dėl 83 pakeitimo balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 40 už 28 prieš pritarta. 85 kas už prieš neaiškus balsavimo rezultatai, nes nekelėte rankų. Elektroniniu būdu tikslinamės dėl 85 pakeitimo. Taip, prarandame laiko, bet jeigu nekelėte rankų, tai nematau, kaip balsuojate. Trys kolegos nebalsuoja, nes 67 iš 70 iš viso balsuoja. Taigi pritarta didelė balsų dauguma. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 89, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 90, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas už prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, sakyčiau, kad pritarta, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, devintasis kompromisas, už, prieš susilaiko pritarta, dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 110 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 129 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 130 ir 31 identiški, balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš, neaiškus balsavimo rezultatas, tikslinamės elektroniškai dėl 130 ir 31 balsuoti pradedame. Vis dar trys kolegos nebalsuoja, tiksliau du. Balsuoti baigiame. 27 prieš 40 už, aiškiai, persvara pritarta. 132 kas už, prieš susilaiko atmestas 133 už, prieš susilaiko sakyčiau, atmesta. Ne. Pasitikslinkime dėl 133. Balsuoti pradedame. Vis dar trys kolegos nebalsuoja. Balsuoti baigiame. 39 už 28 prieš pritarta 134. Kas už? kas prieš susilaiko, skaičiu tą palčią balsų daugumą. Pritarta 135, kas už, prieš susilaiko, skaičiu atmesta. 136. Norite pastikslinti dėl 135? Ne. 136. Pirmoji dalis, kas už. Prieš susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 137, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 138, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 130 144 kas už, prieš susilaiko atmestas 145 už, prieš susilaiko pritartas 146 už, prieš susilaiko pritartas 147 už, prieš susilaiko pritartas 149 kas už, prieš susilaiko pritarta 148, kas už, prieš susilaiko pritarta 150, kas už, prieš susilaiko pritarta 151, kas už, prieš susilaiko atmesta 152, kas už, prieš susilaiko pritarta 153 ir 4 ir 5 identiški. Balsuojame kartu, kas už, prieš susilaiko atmestas 156, kas už, prieš susilaiko atmesta 157, kas už, prieš susilaiko pritartas 158, kas už, prieš, susilaiko pritartas 159, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, atmesta, nesu tikras, dėl 159 tikslinamės elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 39 už 28 prieš pritarta 160, kas už prieš susilaiko atmestas 161. 160 tikslinamės elektroniškai balsuoti. Pradedame. Balsuoti baigiame. 39 už 28 prieš. Balsuojate vienai, po rankas keliate kitai. Pritarta 161, kas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 162 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Pirmasis, antrasis, trečiasis identiški, kas už juos. Kas prieš. Susilaiko. Pritarta ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta penktasis ir šeštasis identiški, kas už, prieš, susilaiko, pritartas septintasis, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tryliktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau balsuojame dėl 15, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 19 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 20 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 23. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas, kurį patikė ponė Hautalė, 35 pakeitimas, tai yra kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, norėtumėte pasitikslinti elektroniškai, pradedame elektroninį balsavimą dėl 35 pakeitimo. Tik tai du kolegos užsiregistravo nebalsuoja. Balsuoti baigiame. 17 už 50 prieš. Balsuoti jau baigiame, kaip sakiau. Prašau. Pone Autal. Pirmininkė, tik norėjau e, pasitikslinti, ar e, komiteto nariai yra susipažinę su paskutinė šio žodinio pakeitimo versija patikslinta, kadangi teksto balsavimo sąraše nematau. Nežinau, kaip elgtis tokiamis aplinkybėmis, ar leistumėte perskaityti man. Prašau, skaitykite. Siūlo nukelti procedūrą dėl partnerystę su Turkmenistanu į plenarinę sesiją po to, kai gegužės mėnesį delegacija Europos parlamento apsilankys Turkmenistane ir tą patį mėnesį paraginti komisiją e, po to, kai įsigalios laikinasis susitarimas su e, Turkmenistanu. Uh, pagal 2008 metais nustatytas sąlygas ir vėliausiai e, šį klausimą apsvarstyti per Liepos mėnesio plenę sesiją. Kolega Brokas būtent norėjo tai patiksinti šį žodinį pakeitimą. Taigi, e, papildomas šis žodis pakeitimas vėliausiai iki birželio mėnesio plenarinės sesijos nurodomas terminas papildomai. Pone Nikolai. Grupurilor politice. Ja, tai, ką perskaitė ponė Hautala, yra įrašyta į frakcijų balsavimo sąrašą. Nes frakcijos balsavo žinodamos, už ką jos balsuoja. Gerai, tai tuomet galime mm, perėti prie elektroninio balsavimo dėl viso pranešimo. Pradedame. Tai yra galtinis balsavimas dėl rezoliucijos. Norite pasisakyti šito klausimu? Tada baigiam balsavimą. Atsiprašau, ponė Pininkė, Na, kadangi buvo perskaityti kitą versiją, mes pakeitėm savo nuomonę ir norėtume balsuoti dėl pataisyto pakeitimo, dėl konkretai tikros versijos. Ačiū. E, Juk mes patikslinome, kad e, tas e, patikslinimas, kuris buvo įrašytas ir balsavimo sąrašą, tai yra ponios Hautala pasiūlymas, kuris numato uh, laiko e, nuorodas kitas. Tai buvo viskas aišku ir iš esmės čia niekas nebuvo pakeista. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Panas Brok. Na, ties, kas buvo mums pateikta, ne, ten nebuvo numatyta terminų. Na, aš neparėmiau Hautala pakeitimo taip, kaip jis buvo suformuluotas. Uh, Nes čia viską galima buvo atidėlioti labai ilgai, tačiau jeigu dabar nurodyta konkreči data, tai viskas yra aišku, galima siūsti balandį ir kažkada mano delegacija viską išsiaiškinti, na, po to vėliausiai viskas būtų aptariama birželio mėnesį plenarinėje sesijoje ir aš manau, kad tai yra tinkama e, procedūra ir manau, kad ir delegacijos diskusijose tai bus palaikyta. Na ir šiandieną ir diskusijų metu irgi demonstravome deklaravome, kad e, norime pasiekti šio rezultato ir, manau, siūlomas kompromisas yra geras. E Jūsų pasiūlymas, ponė Brokai, yra iš naujo balsuoti dėl, dėl pakeitimo, tik tai pridant tas, tas, tas laiko nuorodas naujas. Taip, kad balsuotume dėl pakeitimo su nurodytu terminu. Apitarėme E, šitam pasiūlymui, tuomet balsuojame dėl 35 pakeitimo, tokio, kaip buvo suformuluotas, su e, laiko ribų nurodymu. Tai yra iki e, birželio mėnesio plenarinio posėdžio. 35. Pradedame elektroniškai balsuoti. Atrodo, kad dar daug kolegų nevalsavo. Nepaisant to, kad jų kortelės įdėtos. Tai yra dar baigiame balsuoti. 32 prieš 36 už ir vienas susilaiko. Galutinis e, balsavimas, pradedame. Dar trūksta kolegų, bet matau, kad nesibalsuoja. Baigiame vis tiek balsavimą. 59 už, 3 e, prieš, niekas nesusilaiko. E, sveikiname pranešėją patvirtintą. Ir pats paskutinis balsavimas tai yra Lokbirel ir Kinga Gal pranešimas. E, demokratijos ir žmogaus rėmimo visame pasaulio finansavimas. Kas už? Elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame. sono no, nove persone che non votano. Devini e, kolegos nebalsuoja, bet vis tiek baigiam balsavimą. 56 už, vienas prieš, vienas susilaiko. Sveikiname pranešėjas. Nepamirškite pasimti kortelių, balsavimas šiandien baigtas.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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere. Kolegos, prašau visus sėsti į savo vietas, nes turime mažai laiko, kadangi turime įtemptą intensyvę darbo tvarkę. Tai norėčiau, kad dabar kuo greičiau tie kolegos, kurie turi išeiti, išeitų iš salės, nes e, tikrai negalime vėluoti, nes turime dar daug darbo. Dėkuoju. visų e, komiteto narių vardu. Norėčiau pasveikinti ministrą Janos Martoni. Užsienio reikalų komitetas, kaip jūs žinote, dirba tokia srityje, kuri susijus su jūsų darbu. Vengrija žengia tam tikrus istorinius žingsnius, įstojo į NATO ir e, dėrėjosi dėl narystės ES jungtinat ministru. Vyko reguliarus dialogas užsienio politikos klausimais su pirmininkaujančiamis valstybėmis. Dabar e, šitas vaidmuo tenka vyriausiai galiotiniai, tačiau, aišku, Europos pozicija taip pat yra koordinuojama ir plėtros kontekste. Ir todėl mums visiems įdomu žinoti, kokios yra perspektyvos dėl Kroatijos stojimo ir beje, ką tik tai rezoliuciją esame prieėmę šito klausimu. Būtume labai dėkingi, jeigu jūs pasidarytume su mumis savo e, apmastymais apie atmosferą plėtros srityje ir apie tai, kaip taryba ruošiasi reaguoti e, į tokius incidentus, kurie įvyko, pavyzdžiui, Albanijoje. Paprašė ponas Hopkins žodžio. Certamente. Be jokios abejonės. Aš e, prašiau, kad kolegos stiliau elgtųsi, iš dalies jie pakluso, tačiau tikiuosi, kad kai ministras šnekės, jie tyliau elgsis negu tuomet, kai aš nekėjau. Po, panas Poseltas taip pat paprašė žodžio. Ne, puiku. Tai tada žodis jums, ponė ministrė. Köszönöm szépen, elnök úr. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti jūs jūsų priimto sprendimo proga. Tai iš tikrųjų man labai palengvins darbą, kadangi atrodo, jog šiuo klausimu Aš turiu omenyje Kroatijos stojimą ir tai yra prioritėtinis tikslas, tai buvo net keletą kartų sakyta ir mes manome, kad Kroatijos stojimo dėrybos turėtų pasibaigti iki Vengrijos pirmininkavimo pabaigos. Aišku, stojimo starties pasirašymas jau yra truputį kitas dalykas ir mes labai džiaugsimės, jeigu pasirašymo ceremonija vyks pirmininkaujant Lenkijai, nes tai taip pat reikš, jog sutarties pasirašymas bus įvyks iki metų pabaigos. Kągi, dėkuoju dar, dar kartą už jūsų priimtą sprendimą. Manau, kad tai bus puikus pagrindas kuriuo remdamėsi šioje srityje mes ir toliau tęsime glaudų bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamento. Keletą kartų mes jau esame sakę, jog pirmininkaujanti Vengrija nori palaikyti konstruktyvius santykius Europos parlamentu ir mes tikrai darysime viską, kad tai būtų ir kitako plėtros srityje, bei sprendžiant visus kitus klausimus, kurie su tuo yra susiję. Mes taip pat tikimės, jog ne, ne tik tai Vengrija konstruktyviai elgsis su parlamentu, bet tikimės, kad ir parlamentas konstruktyviai elgsis su mumis. Noriu pridurti taip pat, jog Vengrija pirmininkaujanti ir, ir Europos parlamentas taip pat palankiai žiūri į plėtrą ir jūsų priimta rezoliucija kaip tik tai liūdija. Tai aišku, yra suprantama, tai nieko, nieko naujo nevyko parlamento darbe, nes Europos parlamentas jau e, ne pirmus metus prioritetiškai nagrinėja plėtros klausimus Europos parlamentui visuomet buvo aišku, jis visuomet laikėsi nuomonės, jog e, integracija kaip e, esminė vertybė yra susijusi su atsiverimu Europos. Būtent tai turėjo omenyje Europos įkurėjai ir tai atsispindi tose sutartise, kuriomis kur buvo įkurta ES. Ir tai, ką buvo suprojektavę Europos kuriejai, tampa realybė. Aišku, procesas dar nėra pasibaigęs. Kaip mes sakome, tai yra unfinished business. Duris, žinoma, yra neuždarytas ir e, aišku, daug dar nesutarimų yra dėl įvairių konkrečių aspektų, detalių, tačiau dėl turinio visi mes sutarėme. Europos integracija, ir beje tai yra įtvirtinta sutartyse, Europos integracija iš esmės yra galimybė numatyta visoms Europos valstybėms, aišku, su sąlyga, kad tos valstybės atitiktų keliamus reikalavimus. Norėčiau taip pat keletą žodžių pasakyti apie trilogo narius, kurie dirbo iki mūsų ir kurie labai sėkmingai atliko savo darbą. Turiu galvoje pirmininkausią Belgiją ir pirmininkausią Ispaniją. Na, o mes kaip šios trijulės nariai tęsėme jų pradėtą darbą. Dabar grįžtant prie Kroatijos stojimo. Paskutinės dėrybos, kurios vyko gruodžio 22 dieną, buvo rezultatyvios. Belgija, kaip pirmininkaujantį valstybę, baigė dėrybas dėl trijų dėrybinių straipsnių su Kroatija. Ir tai buvo tam tikras e, signalas, rodantis, jog Kroatijos stojimas tikrai yra jau labai netolimos ateities dalykas. Mes e, manome, kad tas stojimas turi būti aiškiai prognozuojamas ir e, aiškus, aiškus su sąlyga, kad visi reikalavimai bus tenkinami. Tarybos gruodžio mėnesio išvados sustiprino numatytus tikslus. Pirmininkaujančios valstybės uždavinys čia yra gana paprastas. Mes e, turime paprasčiausiai laikytis gruodžio mėnesio išvadų. Dvasios, man atrodo, kad e, jų formuluotės labai aiškiai sako, jog e, darybų pabaiga ir stojimas jau iš esmės yra aiškiai matomos perspektyvoje. Netolimoje perspektyvoje mano valstybė, prieš kurį laiką taip pat buvo už ES ribų. Klausimas yra toks, ar ES integracijos gilinimas yra svarbiausias dalykas, ar plėtra yra svarbesnis dalykas. Tuo metu, kai mes dar nebuvome įstoję, mes laikėmės nuomonės, jog ES plėtra ir integracijos gilinimas nėra vienas kitam prieštaraujantis dalykai, netgi priešingai. Tai yra dvi tendencijos, kurios tarpusavėje susijusios ir viena kitą stiprina. Aišku, nagrinėdami tai per istorinę prizmę mes galime pamatyti, jog Europos statybos proceso metu kiekviena plėtros banga vykdavo gilinant integraciją paskui. Ir tas pats pasakytina apie dabartinį laikotarpį, todėl kad e, jau prasidėjo konstitucinės sutarties E, rengimo darbai, kurie išsikristalizavo į Lisabono sutartį ir mes manome, kad e, reikia ne tik dėl pačios plėtros padaryti tam tikrus e, žingsnius, bet dėl to, kad apskritai reikia kiekybinius žingsnius daryti į priekį. Ir mes ir toliau manome, kad plėtra nėra izol... kažkoks izoliuotas dalykas užsienio politikos rytyje ne todėl, kad e, valstybė kandidatė nori stoti Europos Sąjungą, ir, o mes turime tikrinti, ar jinai atitinka reikalavimus. Taip, toks mūsų darbas, mes turime tai daryti, bet ne todėl turi vykti plėtra, o todėl, kad plėtra yra Europos Sąjungos interesas. Mes kalbame apie ekonomiką ir augimą, apie užimtumą darbo vietų kūrimą, apie e, tvarų e, ekonomikos augimą, apie e, energetikos e, išteklių tiekimą užtikrinimą. Visi šitie klausimai yra tarpusavyje susiję ir jie susiję su plėtra taip pat. Plėtra leidžia, galina mus siekti numatytų tikslų. Tai, kad mes pasisakome už plėtrą, yra susijęs su tuo, kad mes e, priemėm sprendimą kviesti valstybės kandidates e, į tam tikrus mūsų posėdžius. Ir manau, kad tai taip pat mums naudinga, nes mes galime tam tikrus signalus siūsti toms valstybėms, kaip e, busimoms valstybėms kandidatėms ar busimoms narėms. O kita vertus yra daug klausimų darbo tvarkėje kuriuos nagrinėdami mes tuo būdu galime išsiaiškinti tų valstybių pozicijas ir nuomonės. O kai, dė, kai kalbame apie plėtros plat, m, procesą, aišku, ypatingas Kroatijos atvejis. Kalbu čia ne vien tik apie Kroatiją, tačiau uh, E, Kroatijos klausimas visuomet keliamas. Jūs ką tik patvirtinate dokumentą ir iš jo išriškėja, jog labai svarbu ne vien tik tais tai, kad Kroatija įstos, tai Kroatijos įstojimas yra ir signalas kitoms šalims kandidatams, o taip pat ir toms šalims, kurios dar nėra kandidatės, bet kurios turi ilgalaikį tikslą prisimti prie Europos Sąjungos. Žinoma, uh, kad pats plėtros procesas yra susijęs su sunkumais, ilgas, sudėtingas kelias ir todėl mums atrodo labai svarbu, kad signalas žinia visuomet būtų viena ir ta pati. Traukinys važiuoja, nežinome kokiu greičiu, taip pat tiksliai nežinome, kas įlips į šį traukinį, kada, kokioje stotelėje, tačiau žinome štai ką tikime tuo, kad visi įlips į šį traukinį ir traukinys kartu su visais keleiviais greitai važiuos į priekį. Tai, manau, vis, yra ta žinia, kurią palaikome visi. Taip manau, jog Kroacijos stojimas Europos Sąjunga yra, yra svarbus ir dėl kitų priežasčių, nes tokiu būdu parodysime šalims kandidatams, jog esame nusiteikę atsiverti. Ir todėl Kroatijos narystė e, leis gilinti E, vakarų Balkanų šalių bendradarbiavimo klausimą. Žinome, kad kai žvelgėme į Balkanų, vakarų Balkanų šalių bendradarbiavimo klausimą, svarbiausia yra europinė perspektyva. Ir jeigu dabar paaiškės, kad ta perspektyva tapti ES nariu įs, e, įsitvirtins, taps tikrovė, tai tai bus svarbus signalas, kuris paskatins ir bendradarbiavimą, ir sustiprintą perspektyvą. Na, kalbėjau daugiausia apie Kroatiją ir dabar perėsiu ir prie kitų šalių. Na ir kai kalbame apie kitas šalis kandidės, tai tik visi suprantate, jog vyksta daug diskusijų dėl Turkijos kaip kandidatės, o taip pat ir atitinkamų sprendimų susijusių su šalimi. Na ir kai kalbame apie Turkiją kaip kandidatę, reikia kalbėti apie pasaulinio ligmens klausimus, kaip pavyzdžiui saugumą. Na ir dažnai sakome, kad kai žiūrime iš Europinės integracijos perspektyvos ir apskritai ES ateities perspektyvos, labai svarbu rutuliuoti ES santykius plėtoti su kitomis svarbiamis įtiekingomis valstybėmis, be kita ko ir su Turkija. Niekam nepaslaptis, kad mes laikomės labai aiškios, pra, kad Turkijai vieta Europos Sąjungoje. Ir jeigu Turkija įstotų Europos Sąjungą, tai Europos Sąjunga taptų svarbesniu, galbūt netgi lemiamu veiksniu tarptautinėje scenoje. Lygiai taip pat suprantame, kokie sunkumai susijęs su visu tuo. Na ir galbūt nereikėtų čia tiek gilintis vien tik tais į didžiuosius strateginius klausimus, o galbūt veikiau reikėtų sustelkti konkrečius žingsnius, tai yra į tuos penkerius mums liekančius pirmininkamo mėnesius. Taip, darybų metu tenka aptarti sudėtingus jautrus klausimus, tačiau suprantame, kad reikia žengti darybų srityje į priekį, pradėti darybas dėl naujų skyrių ir dėsime visas įmanomas pastangas, tam, kad per ateinančius mėnesius dėrybų metu su Turkija galėtume pradėti dėrėtis dėl naujų skyrių. Tai, aišku, nepriklauso viskas nuo vien tik tais mūsų, kaip ir minkaučio šalies, tačiau galiu atviriai pasakyti, kad naujų skyrių atverimas dėrybose su Turkija yra vienas iš mūsų prioritetų. Kita šalis - Islandija. Na, tai yra visiškai kitokia šalis, ši šalis yra Europos ekonominės erdvės narė, tai yra Šengeno erdvės šalis. Na ir akivaizdu, kad um, vis dėlto ir su Islandija yra sunkumu. Pavyzdžiui, daroma patikra to, ką, um, ką nuveikė Islandija. Komisija atlik, atlieka analizę ir analizės rezultatai yra geri ir manau, kad galėsime užbaigti pirmąjį dėrybų raundą. Greičiausiai tai įvyks mūsų pirmininkamo pabaigoje, tai yra birželio mėnesį. Na, o po viso to, manau, galėsime išspręsti ir likusias problemas. Pone pirmininkė, gerbiami ponai ir ponės, jei neprieštarausite, negilinsiu konkrečiai į klausimus su kitomis šalimis zonoje. Nežinome, kokiu yra būkštėvimu ir kokiu yra veiksnių, kurie kliūdo uh, stojimo procesui. Tai pasakytina apie e, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija Firom. Na ir kai dėl Makedonijos, tai e, yra sunkumų susijusių su šalies pavadinimu ir kai ši problema bus išspręsta, tai tuomet jau niekas nebekliūtys e, dėryboms su šia šalimi dėl pagrindinių klausimų. Taip pat sveikiname ir Juotkalnyje, nes paskutiniu, e, nes paskutiniu tarybos sprendimu Juotkalnyje traukta į oficialų šalių kandidačių sąrašą. Na ir kaip šalis kandidatė, Jotkalnyje turės gerokai padirbėti. Na ir manau, kad galėsime greitai pradėti dėrybą su šia šalimi. Na ir šis regionas tarsi spėlionės ar mozaikos dalelės, kur tai yra akmenėliai, mozaikos akmenėliai, kurie yra tarpusavėje labai susiję, yra tam rusaitai, yra bendrų problemų. Ir reikia prisiminti tai, kas įvyko pastarosiamis dienomis Albanijoje. Ir tai sakiau ir savo pasisakymą pradžioje ir tai saminė pirmininkas, Albanija kelia susirūpinimą jūsų komitetui, ne konkrečiai dėl savo santykių su uh, par Europos Sąjunga, bet tiesiog todėl, kad viskas tarpusavį yra susiję ir todėl atidžiai turime sekti įvykius šioje šalyje. Mes kaip pirmininkaujantys šalis neprivalome pasirinkti poziciją politinėse diskusijose, uh, tačiau mes galime prisimti tarpininko vaidmenį tam, kad diskusijų debatų dalyviai galėtų prieiti uh, e, modis vindi. Būtų sukurta tokia situacija, kuriams leistų žengti į priekį. Ir konkrečiai galvoju ir apie integraciją Europos Sąjungą, kurios galutinis žingsnis būtų narystė Europos Sąjungoje. Išorės veiksmų uh, tarnyba žengs reikalingus žingsnius šiame kontekste ir e, įvyks svarbus vizitas šiame kontekste ir užsienio reikalų tarnyba ketina bendradarbiauti su visomis šalimis, o kita vertus ši tarnyba nurodė, jog tai yra jos užduotis e, veikti ir ne vien tik tais kaip tarpininkui, bet imtis ir kitų priemonių, jeigu to prireikės. O mes tikimės, kad parlamentas padės mums, bendradarbiaus mus. Parlamentas yra plėtros šalininkas ir be bendrų reikalų tarybose mes dėsime visas pastangas, kad šias rytie būtų padaryta pažanga. Na, kai dėl mūsų prioritetų, tai norėtųsi, kad bent jau visų kandidačių šalių atžvilgių galėtume žengti bent vieną žingsnį. Na ir kiekvienos šalies atžvilgių šis žingsnis bus skirtingas. Pavyzdžiui, Serbijos atveju jis būtų štai koks. Visai neseniai uh, uh, Serbija įteiks komisija atsakymus į klausimyną, o po to komisija išanalizuos e, šį klausimyną. Dėl kitų šalių konkrečių detalių kol kas nežinau, tačiau svarbu, kad kiekvienos šalies kandidatės atžvilgių prieki būtų žengtas žingsnis. Ir tai rodo, jog esame nusiteikę atvirai, tai užtikrinčio proceso įtikinamumo, tai taip pat parodys, kad reikia tenkinti iškeltus reikalavimus, tačiau kita vertus, jei tie reikalavimai bus tenkinami, tokiu būdu parodysime, kad tokiu būdu bus žengiama į priekį. Taip pat parodysime, kad plėtros procesas nėra užbaigtas ir visi suvokėme, jog pagrindinis tikslas yra ES integracija, kuri apimtų visą Europą. Tai yra ES, kuri kaskart būtų vis didesnė. Procediamo Dėkuoju ponui ministrui, dabar pradėsime diskusiją. Turiu priminti, kad 17 e, valandą turime baigti, kadangi mūsų laukia keitimasis nuomonėmis su komisaru Fiule, kuris negali e, vėliau ateiti. Dabar yra pakankamai daug kolegų paprašysiu žodžių ir todėl esu priimtas, kaip kad paprastai tokiamis sąlygomis, riboti kalbėjimo laiką. Norėčiau, kad apsiribotumėte vieną minutę kalbėjimo laiko. Dabar žodis ponui Salafrankai. Nu, dėkui, ponė Pirinkė, labadiena, ponė ministrai, sakėte, jeigu norite būti parlamento draugu ir tai draugas yra toks asmo, kuris e, žino daugą e, net ir tai, kas nepatinka, taigi mano EPP frakcijos vardu noriu pasakyti štai ką, kad mes tikrai paremsime jūs ir linkėsime geros kloties jūsų pirmininkamo metu. Na ir be svobodo e, pranešimo dėl Kroatijos norėčiau užklausti, paklausti štai ko. Ar jums netrodo, kad šiuo metu ES nėra tam tikras plėtros nuovargis, ypač dėl, um, dėl ekonominės krizės? Na ir dabar ES tarsi bando sutelkti į savo nuosavas problemas viduje, ponė ministra. Na ir yra nedidelė problema, kurią turime pakeisti. Jūs kalbėjote apie Lisabono startis. Jūsų pirmininkamo laikas yra ribotas. Tačiau, kadangi mes suderiname e, rezoliuciją, kompromisinę rezoliuciją, tai galbūt reikėtų vyriausios įgalėdiniotinės e, paprašyti su, įvertinti. Uh, įvertinti demokratinio pokyčių procesą Tunise ir reikalasant padėti. Dėkuoju, kad kalbėjote lakoniškai. Dabar panas Severin, vieną minutę. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, ministrė Matonį, aš sėdžiu čia, mes puikiai vienas kitą pažįstame pakankamai ilgai. Uh, ir vienas kitą labai gerbėme, tik tačiau tik šiandien uh, Aš sužinojau, kad jūs esate gimęs Korošvarušė ir būdamas šovinistų iš Rumunijos dar kartą gavau patvirtinimą, kad Rumunijoje gyventis vengrai yra patys geriausi. Tačiau šiandien e, jūs daug kalbėjote apie plėtrą ir aš tikiuosi, kad pirmininkaujant Vengrijai mes atsikratysime iš ankstinės nuostatos, kad plėtra reiškia papildomą naštą ES ir kad e, kai kurios valstybės jau buvo priimtos ES dar prieš e, baigiant darybų procesus. Manau, kad jūs visus, visas šias abejonės ir išankstinės nuostatas išsklaidysite, tačiau tikiuosi, kad e, daugiausiai dėmesio skirsite per savo pirmininkavimą dviem strateginiams partneriams ES, tai yra JAV ir Rusijai. Norėčiau jūsų atsakymus į mūsų klausimus išgirsti minčių apie tai, kaip Vengrija per savo pirmininkavimą e, stengsis siekti pažangos dėrybose tarp ES ir Rusijos. Šiandien buvome susitikę su Rusijos atstovais ir šis partnerystės susitarimas su Rusija mums labai svarbus. Ačiū. Ačiū panai Severin, žodis suteikiamas ponai Kačin, kuris yra pranešėjęs Serbijos klausimų, vieną minutę jam suteikime. Like to... Gerbiamas ministrė, norėčiau taip pat Jūs pasveikinti liberalų frakcijos vardu, linkiu sėkmės pirmininkavimo laikotarpiu. Kaip e, žinome, esate uh, užsibrėžia savo programos prioritetus, tačiau gyvenimas teka savo vaga. Įvykiai Tiranoje buvo netikėti visiems, todėl išaušta tam tikras e, tiesos momentas, kuomet mums reikia pademonstruoti savo gebėjimus. Žinau, kad įvykiai buvo netikėti pirmininkaujančiai šaliai, tačiau e, dabar tinkamiausia vieta ir metas šį opų klausimą spręsti, mes turime galimybių įtikinti tiek e, Albanijos premjerą, tiek opozicijos lyderį Tiranos merą, kad e, jie elgtųsi brandžiau ir rimčiau, tačiau dėja padėtis yra tokia, kokia yra. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą nesenų įvykių ir prognozes, kaip jie plėtosis toliau. Pirmininkas, ačiū ponai Kačin, dabar žodis ponai Brantneriui vieną minutę. Poniai, tiksliau. Du trumpus klausimus. Vienas susijęs su Albanija. Galbūt galėtume šiek tiek išsameu pristatyti savo būsimus veiksmus Albanijos atžvilgių. Iš ESBO turime e, signalų, kurie pakankamai teigiami, signalai e, dėl rinkimų. Galbūt galėtumėte e, išsamiau pristatyti savo būsimus veiksmus. Ulrikės Liunačiak vardu norėčiau užduoti kitą klausimą dėl Kosovo. Ar ketinate pradėti bevizio režimo dialogą su Kosovu? Ačiū poniai Brandner, žodis konservatorių čempionai panai Etkinsui. Pirmininkė, labai vienas trumpas klausimas, ką tik grįžau iš artimųjų rytų karštųjų taškų, galbūt per šešis savo pirmininkavimo mėnesius galėtumėte e, apsvarstyti e, ir išanalizuoti galimybės, kaip yra <clears throat> išleidžiamos lėšos e, kvarteto atstovų, kurie yra apgyvendinami prabangiausius Jeruzalės viešbučiuose. Ir e, visos šalis konflikto sutarė, kad e, kvartetas yra tik tai lėšų švaistimas. Ir manau, kad būtent pirmininkaujantis šalis turėtų atidžiau e, kontroliuoti, kaip leidžiami mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, ypatingai kaip juos leidžia ponas Blėras. Ačiū ponai Etkinsui, žodis ponui Kauntis, kuris yra panašėjęs dėl Albanijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenorėčiau e, komentuoti ministro požiūrio į plėtrą. E, dėl Albanijos turime pareikšti savo apgailestavimą dėl to, kad e, per demonstracijas e, žuvo arba buvo sužeisti žmonės Tirane, turėtume paraginti teisėsaugos institucijas ištirti šios įvykius ir nubausti kaltus asmenys. Šiuo metu e, teisėsaugai yra daromos atitinkamos kliūtis. Mėly kolegos, noriu kreipti dėmesį į tai, kad šie įvykiai nebuvo netikėti, nes jau pusantrų metų uh, šalis buvo patekusi į politinę aklavietę. Žinote, kad šių įvykių priežastis buvo korupcija ir kišininkavimas Albanijos valdžios struktūrose, kuris įgavo tokį mastą, kad nebuvo kitos išeities šiomis aplinkybėmis. Mes negalime sėdėti, ponė ministrė, sudėję rankų, privalome imtis kokiu nors veiksmu, E, galėtume, aišku, padėti Albaniją aptarti neeilinėme parlamento posėdėje, tačiau ar jūs manote, kad ES čia galėtų imtis konkrečių veiksmų? E, mes turėtume elgtis apdairiai ir turėtume suteikti Albanijos politinėms jėgoms paramą, kad jos galėtų pačios įspręsti šią ir kitas problemas. Ačiū, ponai Huntis. Žodis suteikimas E, delegacijos ryšiams su pietričių Europos pirmininkui, ponui Kūkan. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveiki atvykę, ponė ministrė, sveikinu dėl Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies tinkamai pasirinktų prioritetų. Ypač labai džiaugiuosi tuo, kad plėtros strategija buvo įtraukta kaip prioritetas. Labai trumpai, tik dėl Albanijos Na, kaip visi matome, situacija yra labai rimtai ir verčia rimtai susirūpinti ir nėra ženklų, kad e, situacija keistusi. Nes tiesą sakant, kartais sakome, matosi tunelio gale bent šviesa, tai net ir to šviesos nesimato. Taigi, manau, kad mes iš visų Europinių institucijų turėtume siūsti bendrą labai aiškę žinę įvairiems adresams, bet tai būtų viena žinia, kuri paragintų Albanijos politinius ir, ir lyderius elgtis taip, kaip tarsi būtų NATO Europos Sąjungos nariais. Jeigu per skirtingus kanalus, skirtingais kanalais mes nieko nepasieksime, tai tiesiog prisidėtų prie situacijos eskalacijos. Mes turime siūsti vieną stiprią, aiškę žinę. Ir čia būtent ypatingas vaidmuo tenka jums. Ponas Mūnits, vieną minutę. Pone Mūnits, Mūnys, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė e, ministrė. E, Na, jūs šiandien atvykote kalbėti apie Vengrijos kaip pirmininkančios šalies prioritetus plėtros rytyje. Na ir manau, kad gali, atvyksite ir pas mus dar sėki kalbėti apie kitus svarbius klausimus susijusius su šalies veiksmais, nebūtinai vien tik tai su plėtra. Pitrinkančių šalių programoje ne, neminimi ne kai kurie prioritetai. Pavyzdžiui, būtinybė surenkti, e, reikėtų neminimas išvad, neminima tai, kad reikėtų laikytis išvadų, kurios buvo patvirtintas Europos Sąjungos ir jų Karibų regiono ir Pietų Amerikos viršūnių susitikime, taip pat Peru, Kolumbija. Taigi norėtųsi, kad ir čia būtų daugiau kalbama jūsų programoje apie šios prioritetus. Dėkoju ir prašyčiau kalbė, laikytis kalbimo laiko ponas Šulcas. Pone e, Pirmininkė, ponė ministrė Partoni, jūs labai tinkamai atvirėpėte dėmesį, kad būsimas šalis kandidatės turi laikytis Kopenhagos kriterijų. Tačiau kaip yra su tuo, kaip e, dabartinės valstybės narės laikosi tų kriterijų. Ir aš manau, kad E, Vengrija patvirtintis naują žiniasklaidos įstatymą parodė, kad galima taip susilpninti Kopenhagos kriterijų. Pas mus lankėsi šiandieną uh, Veng Rusijos ambasadoris Čirkovas ir į priekaištus dėl Rusijos spaudos laisvės, žiniasklaidos laisvės. Jis tarsi atkreipė dėmesį, kad mes pirmą sutvarkykime namuose Ir to, to paties išgirsime iš Ukrainos, iš Baltarusijos, iš Moldavijos. Taigi, kaip jūs atremsite tokius būkštavimus? Dėkuoju ponai Šulci ir ponė Nas Šiopfin. Pone pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė. Norėčiau širdingai pasveikinti jūs atvykus į išsienio reikalų komitetą. Jūs paminėjote Turkiją. Na ir Turkija savo regione užima vis svarbesnį vaidmenį ir turint visą tai galvoje, e, ypač kai kalbame apie santykius su artimaisiais rytais ir Iranu Turkijai tenka ypač svaresnis vaidmuo. Taigi, kaip e, Vengrija žiūri į Turkijos vis svarbesnį vaidmenį regione? Ponas Arlaki vieną minutę. Uh, appreciate, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai vertinu jūsų poziciją dėl Turkijos. Ir matau, kad vengia, kaip pirmininkaujantis šalis, yra linkusi stiprinti Turkijos e, narystės stojimo uh, um, procese ir norėtumėte priartėti prie mūsų didžiosios kaiminės. Tačiau norėčiau paklausti štai ką. Kaip jūs skatinate tą gerą valią, tą gerą nusitikilimą Turkijos atžvilgių perkelti į konkrečius e, žingsnius ir veiksmus? O dėl Albanijos, ši šalis nori stoti Europos Sąjungą, tačiau, ką tik matėme, kaip Albanijos policija šaudė į demonstrantus, žmonės žuvo. Na, tarsi drąsina Albanijos e, teismų reakcija. Taigi, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl viso to ir kaip jūs ketinate stiprinti Albanijos teisminį sistemą. ir kaip pasirūpinti, kad Albanijos policija laikytųsi ES elgsenos standartų. Dėkoju ponui Arlakė ir dabar vieną minutę ponui Lokviler. Poniai Lokviler. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė užsienio reikalų ministrė, norėčiau paklausti dėl santykių tarp, Europ, dėl, tarp ES ir Kinijos. Tai nėra plėtros tema. Tačiau tiesiog prieš keletą dienų vyriausiai įgaliotinė žiniasklaidai pareiškė, jog jog diskutuojama panaikinti ES ginklų embargo Kinijai. Parlamentas nesikį nurodė, kad tai galima būtų padaryti vien tik tais tuomet, jeigu būtų išsiaiškinta, kaip yra su Tienameno žudinių aukomis. Taigi norėtųsi sužinoti, kokia jūsų pozicija dėl šio klausimo. Dėkuoju poniai Lokviler ir dabar vienamte ponui Predai. Ja, ministro, va, mulțumesc. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui ministrai už pasisakymą. Labai džiaugiuosi, galėdamas konstatuoti, kad uh, pirmininkančios Vengrijos prioritėtų pristatymo dokumente yra kalbama apie e, pirmojo darybinio skyriaus atvirimą darybose su Islandija. Aš norėčiau paklausti, koks tas pirmas skyrius e, yra. Ir klausiu, todėl, kad žinau, jog e, viešoji nuomonė labai jautriai žiūri į galimą Islandijos stojimą. Ar darybos pradedamas nuo pačių paprasčiausių ar nuo sudėtingiausių skyrių, turint omenyje mūsų santykius su Islandija. Dėkuoju poniui Fredai. Pone Valskot. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, įžangoje savo pasisakymo jūs e, kalbėjote apie Vengriją kaip apie valstybę, kuri palankiai žiūri į plėtrą. Tad jūs e, e, galbūt pageidaujate atverti daugiau darybų skyrių su Turkija, nes nemažai tų skyrių yra už, užblokuoti dėl valstybių narių pozicijų. Turkija, aišku, taip pat e, nesilaiko kai kurių įsipareigojimų. Mano klausimas yra toks, ką jūs numatote daryti, kad situacija pagerėtų. O kalbant apie vakarų Balkanus, čia jūs taip pat nori daryti pažangą. Tačiau na, ta pažanga negali vykti vienašališkai. Kokios perspektyvos laukia e, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos ir kitų šio regiono valstybių? Dėkuoju. Panas Tanok. Uh, Ačiū pirmininkė. Su šiek tiek uh, sutrikęs dėl pirmkaujančio šalies užsienio reikalų ministro vaidmens, e, turint omenyje, kad e, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pradėjo veikti išorės veiksmų tarnyba ir pirmininkaujanti šalis dabar yra patekusi į tam tikrą pereinamąjį laikotarpį tarp dviejų girnapusių. E, galėtumėte galbūt mums paaiškinti, ar jūs vis dar esate primus interparis užsienio reikalų ministrų taryboje, ar po kelių mėnesių jau ta padėtis pasikeis. Kadangi aš esu pranešėjęs dėl Jotkalnyjos, žinau, kad e, greit laiku prasidės darybos tarp Belgrado ir Prištinos ir neseniai Kosovo vyriausybė buvo pareikšti rimti kaltinimai dėl e, prekybos e, žmonėmis organizuoto nusikalstamumo ar jūs dalyvausite, ar jūs palkysite šios kaltinimus ir turint omenyje, kad puikiai esate susipažinę su patim Serbijoje dėl e, didelės vengrų mažumos, kuri vaivodinoje gyvena, kaip elgsitės e, šiuo atveju. Ačiū ponai Tanokui žodis, ponai Posiltui. Tris konkrečius aspektus norėčiau paminėti. Pirmiausiai sveikinu ir e, pritariu jūsų uh, pasiūlymams dėl Kroatijos. E, mes tikimės, kad darybos baigsis dar pirmininkaujant Vengrijai ir rūdienį galėsime balsuoti dėl, e, Kroat, dėl darybų pabaigos ir kitais metais ratifikuosime narystės sutartį. Taip pat norėčiau paklausti, kada e, galimai turėtų prasidėti darybos su Kroatijos dabartinę buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tikimės, kad šios darybos prasidės greitų laikų. Trečiasis pastebėjimas Serbijoje buvo neseniai e, nuteisti albanai pakankamai bijotinomis apla, aplinkybėmis priešava gyvenantis. E, tačiau turint omenyje, kad Vengrija tikrai yra pavyzdinė demokratija, geriausiai ginanti mažumų teisės, turėčiau daugiau dėmesio, jūsų prašyčiau atkreipti didesnį dėmesį į mažumų teisės ir padėti Serbijoje. Ačiū ponai Poseltui. Žodis teikimas poniai Chrysler Dörfler, ponai tiksliau. Sveikinu Jūs, ponė ministrė. Džiaugiuosi, kad esate pasirengę su mumis konstruktyviai bendradarbiauti. Mes taip pat to siekiame, savame suprantama. Parlamentas visuomet nori labai aiškiai aptarti ir išnagrinėti konkrečius klausimus. Ir mes tikrai norėdami išsiaiškinti tam tikras galimybės, nebandome užsipuldinėti vengrų tautos. Klausimas Kaip Jūs manote pajudinti iš mirties taško darybas su Turkija, ypač turint omenyje Turkijos ir Kipro tarpusavio santykius ir plėtoti prekybinius santykius tarpusavėje. Pirmkas, ačiū ponai Chrysler Dorfler, žodis ponai Peterle vienai minutį. Ačiū ponė pirmininkė. Ministerske vloge in Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, sveikinu Jūs, kad vėl užimate užsienio reikalų ministro postą ir kad esate pasirengęs e, dirbti šį svarbų darbą, pirmininkaujant Vengrijai ir užtikrinti plėtros bangas. Aišku, visą tai priklausys nuo daugelio faktorių Europos institucijų. Mano klausimas toks, ar jūsų nuomonė yra tam tikrų kliučių, kad, e, kurios e, jums pirmininkaujant, Vengrijai pirmininkaujant, e, ne, neleistų nagrinėti energetikos skyriaus. Dėkuoju ponui Peterle. Dabar panas Tokiš, parlamento pirmininkas. Pone pirmininkė, pone ministrė, kaip uh, Rumunijos vengras. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent Vengrija dabar pirmininkauja ir tuo pačiu jinai atstovauja mūsų interesus ir kaip vengrų, ir kaip rumūnų. Ir kad dabar sprendžiame tokią klausimą kaip Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės, taip pat e, Dunojaus strategija bei vairūs mikro regionų aspektai nagrinėjami. Kaip e, savo valstybės e, atstovas, galbūt jūs numatote palengvinti partnerystę su Moldavija ir Ukraina ir galbūt jūs numatote, kad ilgalaikėje perspektyvoje tos valstybės gali būti ES narės. Dėkuoju. Ponui Tokiešui, žodis jums, pane ministrė. Jūs girdėjote 19 pasisakymų, 25 klausimus išgirdote, dabar turite 15 minučių atsakymams. Galbūt sunkus uždavinys, bet tikiuosi, kad jums pavyks. Dėkuoju, ponė pirmininkė, bandysiu pasakyti trumpai ir glaustai, kiek tai man. Bet kuriuo atveju tiesiog mm, nemaišysiu kalbų tam, kad ir vertėm būtų lengviau. Net ir tuos klausimus, kurie buvo iškelti vengrų kalba, atsakysiu es, juos esperanto kalba, tai anglų kalba. Na visiškai sutinku dėl to, ką sakė ponas Lafranka, kad yra tam tikras nuovargis, pavargta nuo plėtros. Na ir gal angliškai tai net čia pernelyg uh, aptakiai suformuota, galima ir griežčiau suformuluoti, bet būtent dėl šios priežasties mes bandome išryškinti, kad ateitinkai ir mūsų interesą dabartinėje situacijoje, kai ekonomika po ekonominės ir finansinės krizės atsigauda lietai, silpnai, visi supranta, kad jeigu bus plečiama vidaus rinka, jeigu bus plečiamos rinkos apskritai plačiaja prasme, jeigu bus užtikrinamas energijos e, tiekimas bus užtikrintas e, energijos tiekimas, regionis bendradimas, visą tai atitinka mūsų interesą. Taigi aš manau, bendraujant reikia pasitelkti šį argumentą. Ne vien tik tais reikia teorinių argumentų, kad čia mūsų pareiga, vertybės ir taip toliau, bet mes turime labai apčiopkimų konkrečių ekonominių interesų. Na, neverta vien kalbėti vien tik tais apie mūsų vertybių plėtrą. Nu, kai dėl Tunisu, tai e, būtų minčių, kad reikėtų suorganizuoti nedelsint vizitą į šią šalį. Na ir mums buvo atsakyta, kad tai per nelik ankstyva, turint galvoje padėti Tunise. Ir jeigu nori kalbėti su žmonėms vietoje, tai reikia partnerio ir nelabai aišku, kas bus tas pokalbio partneris. Ir dar atkreipsiu dėmesį iš tai, ką. Tokia situacija nestabili, laikina. E, prieš kelias dienas daug kas buvo nusikė labai entuziastingai, buvo kalbama apie jazminų revoliuciją, tačiau reikia elgtis, manau, vadovantis sveika nuovoka, protingai, sekti labai didžiai tai, kas vyksta Tunise. taip pat e, žiūrėti, kokiu atgarsu tai turi regione, nes ES čia turi labai tiesioginį interesą visame tame. Bet šiuo metu reikėtų konkrečias priemonės žingsnius labai pasverti. Na, taip pat čia kalbam apie kažkokiu tai komandų e, vizitus ar dar kažkaip. Taip, sutinku, kad mums reikia siūsti signalą žinį, kad mes norime padėti, esame labai tiesiogiai susirūpinę ir galbūt šiam klausimui reikėtų daugiau diskusijų ir pamastymų ir nebejoju, kad prieitume kažkokių bendrų išvedų dėl to, ko reikia imtis dabartinė situacija. Dar sėki pakartosiu savo argumentą, kad, kad plėtra nėra našta. Kad pakartosiu, kad plėtra atitinka ir mūsų pačių interesą, o kai dėl strateginių santykių, tai kai dėl JAV, tai mes vakar, kalbėdami apie užsienio prekybės klausimus, visą tai trumpai aptarėme ir dar sėki e, sugrįšiu prie savo arkliuko. Tai yra tarp Atlantinė ekonominė taryba. Esu visiškai sitikinę, kad turėtume daugiau kartų nuveikti su JAV ir dėl šio klausimo, atrodo, tarp valstybinio ir išplačiai sutarima. Taip pat e, visi sutarėme dėl to, kad nors nuolat kartojama, kad JAF yra mūsų strateginis partneris, nors kartais e, jį painiama su kitais strateginiais partneriais, kurie nemažiau svarbus, tačiau vis dėlto manau, kad JAF nėra vien tik tais mūsų strateginis partneris, tai yra ir mūsų toks prigimtinis sąjungininkas, natūralus sąjungininkas. Ir todėl manau, kad e, reikia plėsti ekonominę mūsų santykių pusę taip pat ir, te, taip pat ir mūsų santykių e, teisėkuros pusė. Ir manau, kad tai tikrai duotų postumį tarp Atlantinių santykių gilimui. Taip pat vakar ir vakar buvo minėta Rusija, atsiprašau, kad sugrįžtų prie to, kas tai buvo pasakyta, um, užsienio priekybos kontekste ir mes kaip pirmininkantis šalis labai uh, Džiaugiamės tuo, kad e, palaikome Rusijos stojimą PPO. Tai duotų naudos visiems, nes e, Rusija turėtų naudos iš narystės PPO. Tačiau kita vertus visos, e, visi PPO reikalavimai galiotų Rusijai ir visi, skaitant Rusijai, turėtų laikytis. Dabar dėl Albanijos. Na, visiškai sutinku. Uh, kad gyvenimas eina savo keliu, savo pagreičiu ir gyvenimas tai nesiki parodė ir ES e, elgėsi teisingai, jį bandė sutaikyti abi pušalis, e, e, ponas Šulcas ir pirmininkas buvo tenais ir tuo metu uh, Atrodė, kad tos diskusijos buvo labai vaisingos ir abi šalis patikino, kad jos tikrai stengsis ir dės pastangas tam, kad situacija būtų pagerinta, bet atrodo, taip neatsitiko. Kągi. Mano manimu, reikia elgtis aktyviai ir šiame kontekste, bet negalime daryti štai ko. Mes negalime šalims primesti kažkokios elksenos. Mes turime jas padrasinti, turime paaiškinti, kad jeigu jos elgsis ir toliau taip, tai jos praras ilgam laikui europinę perspektyvą ir tikiuosi, kad jos supras šią žinę. Mes taip pat turime padėti Albanijos žmonėms. Jie tikrai nuspelno tos pagalbos, tačiau čia aš nenoriu uh, palaikyti kažkurios šalies dabartinėme politinėme ginče, kuris vyksta Albanijoje. Na, galbūt kas nors iš jų norėtų, kad būtų palaikyta viena ar kita šalis. Bet aš aišku to negaliu padaryti, ne vien tik dėl mano vaidmens, bet gal ir dėl to, kad tai tikrai ne, nebūtinai padėtų. Aišku, reikia laikytis tokių siekti, kad visos šalis, abi šalis laikytųsi pagrindinių taisyklių, reikia įvykti e, tyrimą, vykdyti tyrimą, išsiaiškinti priežastis, kaip buvo rengiamasi, taip pat išsiaiškinti, e, kas konkrečiai vyko demonstracijų metu. Demonstracijos vis dar vyksta ir vienas iš mūsų dabar patikimo argumentų yra štai koks Mes raginame nebeorganizuoti nei plataus masto demonstracijų, nei reidų, nes e, nebūtinai tai padės e, mm, sušvelninti situaciją priešingai. Na, o dėl Kosovo ir dialogo dėl vizų režimo, tai Yra labai toks įtikinantis ir argumentas, kad Kosovo negali išlikti juodąją skilę. Vertus, kaip čia mm, mandagiai pasakyti. Šiuo metu nelabai entuziastingai žiūrima į vizų panaikinimą su Kosovo. Kita vertus, Kosovo turi tenkinti tokius esminius reikalavimus ir, kiek žinau, e, e, redmisijos rytyje. Uh, yra atitinkamas turimas rytyje nepadaryta pažanga. Taip pat yra tam tikrų, tikros susirūpinimo susijusius su reintegracijos klausimais. Taigi, pirmiausia, Kosovo turi tai, tenkinti tam tikrus pagrindinius kriterijus. Kaip panaudomos fondų lėšos, kaip panaudomos lėšos? Tai nors ir labai su didelio pagarbai žiūriu, bet manau, kad tai nepatenka į bendrų reikalų tarybos kompetenciją. Ir aš manau, kad šį klausimą reikia užduoti veikiau išorės veiksmų tarnybai. Na, o aš asmeniškai konkrečiai manau, kad Reikia atsargiai žiūrėti į tokius teiginius, kad mes vien tik tais mokam, bet tačiau nevaidiname jokio vaidmens. Aš manau, kad mes vaidiname vaidmenį artimuosiuose rytuose ir, ir bent jau išorės užsienio reikalų taryba manoma, kad pagalba, kurią teikia ES, e, parama E, ir matomumas turėtų būti stiprinami be kitako ir artimuosiuose rytuose. Taip pat e, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad tikrai susirūpinta dėl Albanijos. Taip, sutinku, kad reikia siūsti tą bendrą signalą, bendrą žinę, kai kur, apie kai kurius signalus jau šnekėjau. Ir te galiu tik sutikti dėl to, kad mes privalome koordinuoti tas žinias, kurias siunčiame, koordinuoti savo reakciją, nes tai atitinka bendrą visų mūsų interesą. Ir tai taip pat labai susiję su tuo, ką mes aptarėme, kai kalbėjome apie plėtrą. Na, manęs taip pat klausė, kas yra E, e, kas priskirtina užsienės reikalų ministrų tarybai, kas priskirtina bendrų reikalų tarybai. Pavyzdžiui, vakar buvo aptarta Peru ir Ekvadoras. Na taip, situacija nėra paprasta, nes, kaip žinote, kai aptariama uh, e, išorė, aptariama, aptariamas uh, užsienio prekyklos klausimas, tai užsienio reikalų taryboje turi uh, uh, pirmininkauti rotuojančios pirmininkaujančios šalies pirmininkas. O kai aptarimi kiti bendri klausimai, tuomet užsienio reikalų tarny, tar, taryboje pirmininkauja vyriausiai galiotinė. Na, taip pat e, manęs buvo prašoma paaiškinti mano paties vaidmenį, tai yra rotuojančios pirmininkaujančios šalies vaidmuo išorės veiksmų srityje. Na, tai nėra kažkokia pilka sritis, tačiau sutinku dėl to, kad šį klausimą reikia pasitikslinti, mano manimis kaip ir išsiaiškintas. Na, tai šiek tiek užtruko, bet keletas dalykų. Plėtra yra bendrų reikalų tarybos kompetencijos rytis. Kita vertus, mes norime šios tarybos vaidmenį stiprinti. Tai reiškia, jog e, vidaus <clears throat> bendrų reikalų tarnyboje reikėtų kalbėti plačiau apie horizontalius principus tiek bendrų reikalų taryboje, tiek ir kitose e, sutikimuose, kai taryba priima sprendimus. Kita vertus, e, E, kaip jau minėjau, užsienio reikalų e, e, tarybos posėdžiuose nuo tada, kai įsigalio Lisabonos 3, ten pirmininkauja vyriausiai įgaliotinė, o ne be rotuojančios pirmininkančios šalies atstovas. Na, ir aš teikčiau, kad mes esame užsienio reikalų tarybos narys ir Ir, ir mes galime būti paraginti atlikti kažkokią užduotį, tarsi būtume pakai, atliktume pakaitinį užduotį. Tai jau buvo padaryta ir anksčiau. Pavyzdžiui, e, vyriausiai galiotinė vieno iš pirmininkaujančių šalių trejato prašėsi imtis tam tikros konkrečios užduoties užsienio reikalų srityje. Ir mes taip darysime ir ateityje. Tačiau labai jau griežtai tariant, kai kalba eina apie užsienio reikalus, tai aš neturiu teisės kalbėti vyriausiosios įgaliotinės vardu. Kartais aš esu kviečiamas ją pakeisti, bet dabar taip nėra. Taigi aš turiu elgtis atsargiai, kai informuoju apie požiūris, ir panašiai, ir pozicijas, kurios e, iš pozicijas iš užsienio reikalų e, tarybos, kuriai aš nepirmininkauju. Uh, this, uh, uh of, of, uh, of, uh... Klausimas dėl žiniasklaidos įstatymo. Jį atsakyčiau per vieną ar du, dvi minutės užsidėdama savo vengrišką skrybelę. Prieš kelias savaitės rekomendavau tiems, kurie pageidauja kaip nors vertinti kokius nors teisės aktus. Pirmiausiai rekomendavau tiems kolegoms e, susipažinti su jų turiniu ir labai atidžiai juos išanalizuoti. Kitas labai teigiamas aspektas yra tas, kad Europos komisija perskaitė šio įstatymo tekstą, jį išanalizavo ir priejo kai kurių labai svarbių ir vertų dėmesio išvado. Taigi paraginčiau visų, jūs, visų, jūs, visų tų, kurie nori vertinti šį įstatymą platesnėme kontekste laisvių demokratijos pagrindinių teisų, taip pat turėtų perskaityti ir komisijos narės Krūs laišką, kuris, kurio turinys būtų labai naudingas e, vertinant tuos bendruosius principus arba vertybės. Šioje, šiame rašte, šiame laiške raginama pateikti tam tikras garantijas siekiant išsaugoti tas pagrindinės vertybės ir principus ir aš galiu pasakyti, kad mes tas garantijas suteiksime tam, kad padėtis taptų visiškai aiški, nepaisant visų nesusipratimų, iškraipimų, ir karštų politinių diskusijų, kurių e, objektų tapo šis klausimas. Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai, turėčiau grįžti prie to, ką minėjau, kalbėdamas apie įgaliojimų pasiskirstimą tarp vyriausios įgaliotinės ir užsienio reikalų tarybos ir bendrų reikalų tarybos. Dėl ginklų embargo, manau, kad tai yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Valstybės narės karts nuo karto jį aptarė ir visą laiką sutarė dėl bendros pozicijos, patvirtina tas pačias išvadas ir jos atsispindi esamoje ES politikoje Kinijos atžvilgių. Kokie darybų skyriai turėtų būti atverti narystės darybose su Islandija, dažniausiai pradedame darybas nuo pačių paprasčiausių skyrių, po to atveriame sudėtingesnius. Islandijos atvejais yra atskiras, e, kadangi Islandija yra Europos bendrijos narė. Todėl galima būtų tikėtis, e, kad kai kurie skyriai bus e, tuo pačiu metu e, atverti ir uždaryti, nes Islandija atitinka visas sąlygas ir kriterijus. Ir taip būtų labai smarkiai pastumėtas darybų procesas į priekį dėl sudėtingesnių skyrių, e, kurios atvėrus reikėtų dėrėtis dėl žymiai opesnių klausimų. Diskusijos darybos tarp Serbijos ir Kosovo mes raginome abi šalis, vyriausių įgaliotinė ėmėsi atitinkamų žingsnių, kad e, darybos prasidėtų kaip įmanoma greičiau. Aš asmeniškai apgailestauju, kad e, darybos dar neprasidėjo. E, nenorėčiau palaikyti ne vienos iš šalių arba ne, ne vienos šių nekaltinu. Mes visą laiką stengiamės paraginti abi šalis pradėti pokalbius, darybas nuo lengviausių techninio pobūdžio klausimų arba problemų sprendimo, visiškai nesusijusių su e, statuso klausimais. Tačiau e, tai būtų žmonėms, tose vietose gyvenantiems ir problemas patiriantiems žmonėms svarbus klausimai, tai žmonės patiria sunkumų susijusių su telekomunikacijomis, su saugumu Taigi skatinčiau šalis pradėti šias diskusijas kaip įmanoma greičiau. Turkijos klausimas buvo minėtas kelių kolegų. Teoriškai turime tris skyrius kurios galėtume atverti dėrybose. Pirmasis yra energetika, antrasis viešieji pirkimai, trečiasis socialiniai reikalai. Visi šie skyriai galėtų būti atverti, tačiau atrodo, kad kyla tam tikrų iššūkių ir sunkumų dėl kriterijų, todėl negalėčiau pažadėti, kad kuris nors iš šių trijų sektorių tikrai bus, e, skyrių bus atvertas, tačiau dėsime visas pastangas, kad bent jau vienas šių trijų skyrių galėtų būti atvertas. Turiu baigti savo pasakymą, prieš baigdamas dar vieną gal paskutinę mintį pasakysiu, labai esu dėkingas Laslo Tökiš už e, klausimą dėl Dunojaus strategijos. Dunojaus strategija yra geriausias ES integracinės strategijos pavyzdys. ES apima ne tik plėtrą, tačiau taip pat ir integraciją, regioninę integraciją. integraciją kuri Dunojaus atveju apimtų 14 valstybių, 8 ES narės ir 6 ne narės. Mes tokiu būdu parodytume, kad nestatome sienų tarp ES narių ir nenarių, mes plėtojame makroekonominę strategiją ir sėkmingą regioninį ekonominį bendarbiavimą. Neturiu laiko pristatyti e, rytų partnerystę, galiu tik prižadėti, kad e, stengsiuosi atvykti pas jūs, kai tik pakviesite, e, kad galėtume aptarti visus neaptartus klausimus ir tikiu, kad sulauksiu šiek tiek stipresnių kritikos žodžių, nei šiandien išgirdau. Dėkuoju visiems už gerus linkėjimus. Aš noriu dar kartą patvirtinti, kad sieksiu, kaip manoma, glaudžiau ir sėkmingiau su jumis bendradarbiauti. Ačiū. Grazie, signor ministro. Dėkuoju, ponė, ponė ministrė. Mūsų diskusijos tobulai yra baigiamas. Ir e, tikimės, kad turėsime dar kitų progų padiskutuoti apie mūsų svarbės temas. Labai džiaugiamės, e, kad dalyvavote mūsų e, posėdėje. Džiaugiuosi, kad e, galėjau susipažinti su jumis, su e, labai konstruktyviu ir maloniu ministru ir linkiu ko geriausios kloties per ateinantį pusmetį pirmininkaujant Vengrijai. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, galbūt keletas minučių pertrauką padarysime, kad kai kurių pasikeitimų įvyktų prie prezidimo. Colleague, please uh, sit down. We have to start because uh, the commissioner is uh, with us and uh, we have not a big time to discuss with him. Kolegos prašyčiau sėstis į savo vietas, nes turiu mažai laiko. Norėčiau pasveikinti, galiu turbūt sakyti, bičiulį, kadangi jisai labai, palyginus jau senai, sustinka su e, parlamento komitetais e, Europos kaiminystės politikos srityje, Gruzija, e, Moldava, kitos valstybės yra aptariamos, tad sveikiname jį. Dabar keisimės e, nuomonėmis dėl e, ES kaiminystės politikos peržiūros ir mūsų, tai yra mūsų šios dienos e, tema pokalbiuose su jumis ir jūs esate atsakingas už šią sritį. Norėtume išklausyti jūsų apmąstymų šiomis temomis, tačiau turėsime taip pat progos pasikalbėti su jumis ir jums pateikti savo pozicijas. Ponas David ir ponas Syvičev parengė rezoliucijos pasiūlymus kaip pranešėjai ir jie e, pastarosiamis dienomis pateiks tos pasiūlymus, tad bus tikrai keitimasis nuomonėmis šiomis e, temomis, kurios susiję su jūsų darbo sritimi, tačiau tai taip pat susiję ir su mūsų kompetencijos sritimi. 26 e, e, spalio dieną jūs čia mums pristatėte pagrindinius etapus ir pagrindinius aspektus E, svarbiausios e, kaiminystės politikai. Na, o dabar toliau gilinsime tą temą kartu. Nebe norėčiau daugiau plėstis, nes e, norėčiau suteikti jums daugiau e, laiko pasisakymai ir norėčiau paprašyti jūsų, kad kalbėtumėt pakankamai trumpai, kad galėtume paskui išklausyti kolegų, pranešėjų ir kitų e, pasisakymų. Žodis Jums komisijos nariai. Thank you very much, uh, Mr. Chairman and honorable members. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami draugai, komiteto nariai. Dėkoju, nes labai malonu apsilankyti šiandieną pas Jūs, nes Jūs, kaip jau sakė ir ponas pirmininkas, mes jau antras iki keisimės nuomonės dėl um, AKP apžvalgos. Na, paskutinis iki, kai apie tai kalbėjome, tai vyko spalio 26 dieną, tai jau pasidalinau tam tikromis mintimis susijusiamis su uh, Europos kaimynės politikos apžvalga. Ir prieš išklausant jūsų požiūrio, norėčiau trumpai apšviesti tuos klausimus, kurie mūsų manima yra pagrindiniai ir išplaukia iš šios apžvalgos. Kaip tikriausiai prisimenate, mūsų partneriams e, uždavėme tris klausimus, tai yra valstybėms narėms ir kitoms interesuotoms e, šalims. Na, pirmiausia, paklausime dėl ilgalaikės EKP e vizijos antrą, prašėme nurodyti specifinius konkrečius tikslus vidutiniam laikotarpiu konkrečiose srityse. Na ir trečia, klausime, kokiu priemonių ir išteklių reikia tiems tikslams pasiekti. Dabar konkrečiau apie visą tai. Kai dėl ilgalaikis apžvalgos ir proceso ir bendro mūsų kaiminysės perspektyvos vizijos, tai norisi, kad politinių požiūrių būtų įmanoma kiek įmanoma tampriau, o ekonominė integracija taip pat būtų kiek įmanoma gilesnė. Na ir kaip neišvengiamai mūsų partneriai pabrėžė, jog e, reikia e, gilinimo santykių, o valstybės narės kalbėjo apie um, E, įsipareigojimų vykdymą. Na, taip pat e, pagrindinis e, šios politikos tikslas širdis turėtų būti vertybės, žmogaus teisės, vertybės. Na ir manau, kad mes galime ir, galim, ir privalome labiau palaikyti mūsų partnerių ir mūsų partnerių šalių žmonės. Vienas iš pagrindinių tikslas, virsiūlymas e, yra, jog ilgalai Kis AKP tikslas turėtų būti Europos ekonominė erdvė. Taigi iš tikrųjų labai ambicingas projektas, e, kurį nusibrėžti partnerį, nes tai reiškia, jog partneriai turėtų gilinti uh, santykius, o taip pat riboti savo tam tikrų sprendimų prieimimą. Ar ekonominiu požiūriu tai būtų įmanoma, tvaru, tai yra kitas klausimas. Kitas neretai keltas klausimas yra štai koks. Tai yra, kaip galima būtų e, geriau susijęti mūsų partnerių ilgalaikės ekonominės strategijas su mūsiškimis. Na ir nebejoju, kad ir jūsų požiūris šiuo klausimu bus labai naudingas. Na ir galiausiai, kai kalba apie einambicingesnius pasiūlymus, tai neišvengiamai tenka paliesti diferencijavimo klausimą. Tai abiejose pranešimuose tai primiktinai siūloma. Ir aš pacituosiu gerbiamą narį Šviets tai yra kaip intensyvinant tai saitus su geriausiai pasirodančiais partneriais galima būtų uh, suintensyvinti iš AKP. Tik kaip bus taikoma uh, diferenciavimas. Tai, tai ar bus keliami konkretesni reikalavimai ir kaip tai atrodys praktikoje. O kai pereinant prie vidutinio laiko tarp konkrečių EKP tikslų, uh, tai labai norėčiau pasidžiaugti jūsų indėliu dėl tų keturių klausimų. Tai pirmiausia, e, valstybės valdymas už saugomos teritorijos, ekonominė integracija ir judumas dėl valdymo, valdysinos. Taigi, kaip galima būtų stiprinti žmogaus teisų dialogą tam, kad e, būtų uh, skatinami jungtinių tautų ir Europos tarybos patvirtinti standartai. Kaip galime stiprinti teismų sistemą tam, kad ši veiksmingiau kovotų su korupcija, o taip pat kaip galime stiprinti pilietinę visuomenę, kaip kad konkrečiai ir primiktai nurodyta abiejose pranešimuose, o kai dėl konkrečių situacijų, tai turime sureaguoti partnerių e, pageidamą, kad ES didintų savo veiksmų mastą ir tai, kaip, kaip Lisabonos tirtis leidžia visą tai sureaguoti. Dėl ekonominės integracijos, tai e, apibrieštų prekybos zonų gilimas ir platimas tai yra bendras tikslas ir mūsų, ir mūsų partnerių. Na ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų labiausiai pritaikyti šią priemonę prie ES ir vis, bet kurios EKP šalies poreikių dėl judumų. Taigi kokie parametrai reikalingi tam, kad abi pusės ES ir AKP narės turėtų naudos iš judumo, iš saugumo, kokie yra mūsų partnerių reikalavimai ir poreikiai, kokie yra, kokios sąlygos nustatomas bevizio režimui ko turime tikėtis iš mūsų partnerių ir ar taip pat yra uh, galimybių aktyviau žiūrėti į darbuotojų judėjimą ir galiausiai dėl išteklių. Tai būtina pasiekti, kad mūsų tikslai taptų tikrovė. Na, tai yra esminiai klausimai daugeliu mūsų valstybių narių šalių ir negalime pamesti iš akių palikti nušalyje. Sudarant būsimą finansinę perspektyvą reikalinga numatyti tinkamą finansavimą tam, kad galėtume vykdyti šią ambicingą politiką. Ir labai malonu, kad abiejose pranešimas raginama tai skirti abiems politikos rytims tinkamą finansavimą. Aišku, šiem tiklams pasiekti reikalinga jūsų parama, labai džiaugsis jūsų mintimis ne vien tik dėl finansavimo, bet ir dėl to, kaip galima būtų pagerinti mūsų teikiamos pagalbos veiksmingumą. Gerbiamas pirmininkė, gerbimi nariai, prieš pabaigą norėčiau šiek tiek tarti keletą žodžių apie ministrų ligmens konferenciją, kurią ruošiame kitai savaitai. Na, kaip žinote, iš patirties nelengva suburti vieną konferenciją visoje, viso regiono užsienio reikalų e, ministrus. Ir praeitą savaitę e, partneriai iš pietų e, nurodė, kad jie negalės atsiųsti savo ministrų, nes šiem teks lankytis e, Um, Jeruzalės konferencijoje ir norėdami pasiekti, kad šią konferenciją vaiduotų sėkmė, mes nu, nusprendėme, kad ji turėtų šį kartą, šį kartą jos turėtų būti atsi, e, atsisakyta, bet vis dėlto nuomonėms bus pasikeista ir jos bus paviešintas lap, e, balandžio 20 dieną. Na, žinau, kad jūs skiriate du pranešėjus šiems klausimams ir žinau, kad jau jie uh, pradėjo savo darbą ir net jau jį ir užbaigė. Taigi aš esu labai nusiteikęs e, e, keistis mintimis su jų preliminariom mintim. Ir idėjom taip pat bendradarbiausiu su jumis ir keistas mintimis dėl būsimų rezoliucijų ir tikiuosi, kad šios dienos diskusijos duos pakankamai me, peno pamastymų, o taip pat ir suteiksite uh, E, politinės paramos tam, kad šiuos ambicingus pasiūlymus įtrauktume į mūsų komunikatą. Ačiū. Dėkuoju, ponė komisijos nariai. Kaip ir e, norėjome susitikimo pradžioje. Šiandien mes, e, ir kaip sakiau, šiandien norime ne tik tai išklausyti jūs, bet ir pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl krypčių kriminystės politikoje ir, ir rytų dimensijos tema. Dabar, kaip ir sakiau, pranešėjams suteiksiu žodį. Tema, nors ir yra sudėtinga, bet prašyčiau apriboti kalbėjimo laiką keturiomis minutėmis, kad galėtume paskui dar palikti laiko diskusijai. Ponas Sivič, pirmiausiai, prašom. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū komisarui už e, išsame įžangą šią diskusiją kaip įprasta. Jeigu deramai yra pristatoma problema, tai po to lengviau yra sudėlioti ir mums savo mintis. Tai, kas buvo pasiūlyta e, šią srityje teikiant e, įžanginius teisėkuros projektus, žengia tą pačią linkmę, kaip ir komisaro pristatyta pozicija. Aš būdamas Europos parlamento pranešėjų, taip pat ir tie kolegos šešėliniai pranešėjai iš kitų frakcijų e, dirbame šiek tiek lengvesnėmis sąlygomis. Mes e, turėtume pažvelgti šiek tiek atgal ir prisiminti, kad 2004 metais nustatoma kaiminystės politika buvo siūlyta didžiosios ES plėtros etapu ir parengta tuo etapu, pasiūlant kaiminystės politiką toms valstybėms, kurios norėjo e, prieartėti prie ES, tačiau negalėjo tuo metu į ją įstoti reikia e, turėti omenyje, kad per tos septynerius metus pasaulis dramatiškai pasikeitė, todėl kaiminystės politika taip pat evoliucionuoja ir keičiasi pakankamai dinamiškai priklausomai nuo mūsų partnerių poreikių. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad per tos septynerius metus turėjome reikalų e, tiksliau stebėjome e, mūsų partnerių rytuose pakankamai didelius teigiamus pokyčius, pavyzdžiui, demokratijos stiprėjimą Ukrainėje, Ukrainoje ir neigiamas tendencijos, kurios išriškėjo ir sustiprėjo Baltarusijoje, taigi tendencijos nėra vien teigiamos, yra pakilimų ir nuopolių, tačiau noriu pasakyti, kad e, mano dėmesio sritis nors tai, nors tai nėra mano dėmesio e, sritis. Afrikos e, šiaurėje e, krito totalitarizmo siena, ypatingai Tunise, kur buvo nuverstas totalitarizmo režimas. Taigi būsimųjų penkerių metų politika privalo atsižvelgti į šios iššūkius, kurios formuoja žmonės, taip kaip vyko Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje Mums todėl prireiks drąsos ir vaizduotis, sugebant uh, suformuoti ir pateikti tam tikrus pasiūlymus ne tik valdančiajam elitui, tačiau ir mūsų kaimynų partnerių visuomenėms. Ir norėčiau dabar aptarti iš eilės pranešimo punktų, galiu pasakyti tiek, kad pageidautume tęsti kaiminystės politiką rytų partnerystės kontekste. Siekime, kad tai būtų bendra politika, atsižvelgiant į atskirų valstybių skirtumus, kad ta politika būtų bendra tiek šiaurės, tiek pietų, e, tiksliau, e, tiek pietų, tiek rytų regionui, kadangi e, politika susijusi su visuomeniu tų regionų kova už laisvę ir demokratiją ir iššūkiai, su kuriais susiduria tos visuomenės, yra panašus. Jeigu lygintume naują pranešimą su pasiūlymais, kurie buvo teikiami prieš kelis metus, tai dabar siūlome daugiau dėmesio skirti e, visuomenės atskiroms grupėms, jaunimui, e, savivaldos institucijoms, pilietiniai visuomeniai tai yra būtent tos struktūros, kurioms galima betarpiškai perteikti mūsų vertybės, nes ne visuomet centrinės valdžios struktūros gali sėkmingai tas vertybės perteikti. Siekime išspręsti su vizomis susijusių lengvatų klausimus, be šių lengvatų mes negalės, negalėsime daryti įtakos valstybių visuomeniai ir e, vizos yra ta siena, kurią kartu su tų šalių visuomenėmis privalome nugriauti. Turiu aiškiai paminėti sudėtingus ir gėdingus aspektus, apie tai kalbėjo, kalbėjomės ir su komisija. Komisija turi aiškiai pasakyti, kiek lėšų ir pinigų ketina šiems klausimams skirti. Klausimas nelengvas, tačiau negalėsime jų išvengti ir kadangi jau matau, kad e, Ponas pirmininkas e, šiek tiek susiraukęs į mane žiūri, noriu jį nuraminti, kad verčiu artėjau prie savo pasisakymų pabaigos. Taip pat reikia pabrėžti tų valstybių teisę ir norą įstoti Europos Sąjungą. Niekas tos teisės iš jų atimti negali. Turime aiškiai suprasti, kad e, tos valstybės privalo, tiksliau, jausdamos narystės perspektyvą, tikrai dinamiškiau vykdys ekonominės ir socialinės bei politinės reformas. Noriu, naudodamasis progą, prisiminti savo bičiulį Euronest, e, savo bičiulį Euronest pirmininką, e, e, siekiame įtraukti Euronest kaip partnerį šią diskusiją, tačiau jis diskusiją nedalyvauja ir tokiu būdu galėtume išplėsti, padidinti šios politikos aprypti. Norėčiau padėkoti, naudodamasis progą komisijos nario tarnyboms, kurios e, su mumis bendradarbiavo šio klausimu labai operatyviai. Dabar esame tik tai darbų pradžioje. Šiandien pristatyta buvo tik tai uh, pasiūlymas dėl pasiūlymo, neturintis e, jokio mandato ir įgaliojimo, tačiau tikiuosi, kad šis pranešimas bus naudingas busimuose komisijos nario darbuose, siekiant įgyveninti šios politikos permainas. Dėkuoju. Dabar žodis ponas Sala Frankai, kuris e, kalbės arba kaip pono e, Davido, e, kaip pranešėjo, E, pavaduotojas, kuris turėjo pasisakyti apie pietų dimenciją, arba kaip EPP koordinatorius, kuris e, taip pat galės e, pakomentuoti pono Syvėt pranešimą. Septynis minutės maksimum. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galėčiau ir trumpiau kalbėti negu jūsų duotas kalbėjimo laikas ponas Davydas, pranešėjas dėl pietų dimensijos, serga užkrečiama lyga, todėl jisai manęs paprašė jį pavaduoti ir jo vardu pristatyti jo pranešimą. Kita kolegė nesarga, tačiau dalyvauja Konstitucinio reikalų komiteto posėdėje ir aš jai taip pat atstovausiu čia. Kalbėsiu trumpai. Abu Jie e, manęs paprašė padėkoti ponui Fiulė už labai konstruktyvų bendradarbiavimą, kuris vyksta su mumis kaip parlamento nariais ir taip pat trečiųjų valstybių vardu mes tos pačius žodžius adresuojame abu. Šešėliniai pranešėjai dirbo kartu siekdami suderinti abi dimensijas esminius jų aspektus. Abu pranešėjai norėjo, kad būtų konkretus tikslai e, fiksuojami valstybėms ir jie mano, kad tai yra geriausias būdas daryti pažangą. Aišku, reikia remtis tam tikromis vertybėmis, kurios išplaukia iš mūsų sutarčių ir tu, turime užtikrinti, kad e, kaimynystės politikoje tos vertybės atsispindėtų. Ponas Ponaku mano, jog reikia plėtoti bendradarbiavimą tarp ES ir valstybių partnerių, tačiau taip pat skatinti bendradarbiavimą tarp regionų ir pačiose valstybėse partnerėse. Ponas Davydas, kalbėdamas apie pietų dimenciją, sako, jog reikia pabrėžti viduržėmio jūros sąjungos aspektą ir kad labai gaila, jog e, kol kas e, ministrų posėdžiai ir šios sąjungos e, sustikimai ne, nesutapdavo. Jisai taip pat pabrėžė, jog palaiko Europos parlamento rezoliuciją dėl krikščionių persekiojimo. Ir mes taip pat norime, kad šis aspektas nedingtų iš, iš šio konteksto. Mūsų kolega David taip pat e, daro nuorodą ir, ir, ir, ir Tunisą, nes jis mano, kad uh, kita vertus jisai mano, kad galbūt nereikėtų dabar konkrečių formuluočių e, įtraukti dėl Tuniso, nes padėtis gali labai greitai kisti ir paskui e, tekstas gali būti ne, ne, neaktualus. Pone Bama, 19 dalis jos pranešimo čia sakoma, jog struktūrinė pagalba ir, ir kita pagalba yra esminiai instrumentai skatinant Aišku, reikia įtvirtinti tam tikras sąlygas susijusias su biudžeto skaidrumu, biudžetiniu skaidrumu, biudžeto kontrolę, žemu korupcijos lygiu ir gebėjimais veiksmingai ir skaidriai naudoti ES išteklius, kuriuos e, suteikia ES. O kalbant apie rytų kaiminystę, tai mūsų politika turi įgalinti e, rasti sprendimus įsisenėjusiems, sprendžiant įsisenėjusius konfliktus, rasti juos kartu su SBO, tačiau taip pat e, kartu su pilietinė visuomenė bandyti sureguliuoti kai kuriuos iš tų e, konfliktų, taip pat daryti tai naudojantis specialiųjų įgaliotinių e, vaidmenių ES šiandien. E, Pirmoje e, dienos dalyje mes kaip tik tai diskutavome apie tai AFET komitete ir mes e, sakėme jau ne vieną kartą, jog labai vertiname jūsų darbą ir dar kartą tai kartuoju dabar. Ir taip pat patiklinu jūs, jog mes visiškai pasirengę bendradarbiauti su jumis, dirbti kartu, kad būtų siekiama šitų tikslų. Dėkuoju, ponė Salafranka, dabar Žodis e, vicepirmininkui Pasko, dvi minutės. Like to... Dėkoju. Aš savo mm, e, ruoštų taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad atvykote pas mus Ir tikriausiai ir pats suprantate, kad bendradarbiavimas tarp, komite, tarp mūsų komiteto ir jūsų, ponė mm, komisarė, yra tiesiog pavyzdinis, tikiuosi ateitie tai nepasikeis. Taigi norėčiau galėti kreiptis jūs kiek įmanoma greičiau. O konkrečiai klausimą turiu dėl Tuniso. Na, konsultuojame, kad žmonės laikė šį režimą korumpuotų ir jų atsikratė. Bet parlamente, kai kalba įdavo apie situaciją Tunise, nieko neišgirdau iš ES pusės. Na, dabar spaudoje perskaičiau, jog yra nutekėję dokumentai liečiantis Palestinos e, autonominę valdžios instituciją, kurią palaikome. Na. Ir labai nesinorėtų, kad paaiškėtų, kad mes klydome šiuo požiūriu taip pat. Bet kaip ten bebūtų, taikos darybos yra blokuotas. Taigi, kaip iš ES pusės galėtume prisidėti prie to, kad ta aklavitė būtų įveikta, kaip, kokiu, kokios pozicijos mums reikėtų dėl tų darybų. Na, sutartis dar nepasirašyta, bet e, jeigu būtų leista tai daryti pažangą dėl tos e, starties apie būtų geriau ar ne. Grazie, onorevole Pasku. La parola. Dėkuoju, ponai Pasku. Dabar žodis e, kolegai Brantner, dvi minutės. Pone Brantner, dėkuoju. Sureaguosiu keletą jūsų keltų klausimų ir norėčiau pasidalinti dviem pastabom. Jūs pirmiausia klausėte dėl pilietinės visuomenės ir kaip ją galima būtų paremti tam, kad būtų paremta demokratija ir žmogaus teisės. Jūs minėjote, kad mums reikia didesnio finansavimo ir be kito ko reikia didesnio finansavimo Europos priemonė dėl žmogaus teisės ir demokratijos, nes e, tokiu būdu galime remti ir pilietinę visuomenę, tai matėme ir Afrikoje. Na, ir greičiausiai ir Tunise, tai vėliau pastebėsime. E, Taigi reikia prašyti daugis didesnio finansavimo ir galbūt paimti tą finansavimą iš kitų sričių, nes e, galbūt nebus didesnių lėšų, e, kurias turėsime savo nuožiūrą, bet tačiau reikėtų nusistatyti kitokius prioritetus. Galbūt reikėtų vadovauti tokia strategija, kad neprašytume didesnio finansavimo, daugiau lėšų, bet um, e, pasikeisti prioritus. O dėl tiesioginės paramos biudžetui sumažinimo, tai gal tikrai nebereikėtų taip daryti kai kuriuose vidurasios varsybose, kai tai nėra tiesiogiai susijęs su už tam konkrečiais projektais ir kai ne, nepatenka į nevyriausybinio organizacijų kontrolę. Taigi nutraukime tiesioginę. Um, biudžeto pagalbą toms šalims ir kartu skirtume lėšas tam, kad būtų stebima tai, kas vyksta. Dėkuoju, poniai Bradner. Ir dabar dvi minutės, ponai Zala. Thank you, dear colleague. Uh... Dėkoju. Kolega ir sureaguosiu į ponę Marek žvėk pranešimą, o pato už, iš, užduosiu klausimų komisarui. Na, manau, kad pranešime jo nekartosiu, bet tas pranešimas iš tikrųjų ir jo projektas yra labai geras. Uh, pagristas. Ir dabar kel, dvi trumpas pastabas. Visiškai sutinku su pranešėjui dėl to, kad reikėtų aiškesnio diferencijamo remintis šalių daroma pažanga. Taigi tos šalis, kurios daro didžiausią pažangą, turėtų gauti e, postumių iš ES priekybos, politinio dialogos rytyje ir vizų e, palengvimas rytyje. Ir Ir manau, kad šioje ataskaitoje reikėtų apie tai konkrečiau kalbėti. Nes Moldova tai tikrai geras pavyzdys ir aš manau, jų reikėtų vadovautis. Antras dalykas, man problema yra iškyla štai kokia. Pranešime apskritai ar apžvalgoje neminima Rusija. Na, suprantu, kad rytų kaiminystė Rusija yra svarbus veiksnys ir svarbus veikėjas santykiuose su šalimis partnerėmis. Na ir taip pat žinome, kad nuo pat pradžių e, Maskva į rytų partnerystės iniciatyvą žiūrė skeptiškai, netgi ir kritiškai, tačiau manau, kad Rusijos pozicija pasikeitė ir žinote, e, kad Rusija tapo rytų partnerystės draugų e, nare. Ir nu, manau, kad reikia pasinaudoti šią progą ir paraginti aktyviau dalyvauti Rusiją rytų partnerystės veikloje projektuose. Na ir jeigu Rusija aktyviau dalyvautų rytų partnerystė, tai ne tik tais padidintų rytų kaiminystės įvykdymą mūsų partnerių akise, bet tai turėtų ir teigiamų mos įtakos mūsų dvišaliams santykiams su Rusija. Ir aš manau verta paminėti Rusiją šiame pranešime ir galbūt ir komisijos veikloje tebėje. Atsiprašau, e, pana Tanako, turėjau jums e, anksčiau steigti žodį, dabar prašau, žodis jums. E du kartus rengiau pranešimą ankstesnėje kadencijoje dėl Europos kaiminystės politikos ir iš pradžių buvo vienintelis pranešėjas, po to buvo du bendra pranešėjo, dabar yra jau rengiami du atskiri pranešimai šiuo klausimu, o tai rodo, kad e, mes e, turime skirti daugiau dėmesio skiriams regionams - Marokui, e, Moldovai, Grūzijai ir Tunisui. Pavyzdžiui, Grūzija neturi jokios bendros sienos nei su šalimis kandidatėmis, nei su ES narėmis. Kazakstanui taip pat turėtų būti taikomi kiti kaiminystės kriterijai nei e, kitoms e, šalims, tačiau nuo 2006 metų, kuomet pirmą kartą pradėjau domėčią politiką, nedaug kas pasikeitė. Ukraina vis dar nėra netgi potencialia kandidate, kur, e, kai tuo tarpu Albanija, kurioje vyksta protestai, turi tokį statusą, tačiau Moldova, pavyzdžiui, nėra potenciali kandidatė ir Janukovičiaus valdoma Ukraina, manau, kad e, ne žengs e, bendrų e, vertybių su, tary, su Europos Sąjunga keliu. Azerbaidžianas tampa vis turtingesnis ir savim pasitikintis. Baltarusija valdoma diktatorius Lukašenkos ir Gruzija, kuri galbūt yra skaidriausia ir labiausiai ekonomiškai reformuota šalis kenčia e, labiau nei anksčiau nuo Rusijos okupacijos, vakarų Saharos regione problemos yra neįsprendžiamos, o tokiose šalise kaip Egiptas ir netgi palestiniečių savivaldoje yra persekiami krikščionis. Taigi nežinau, kaip jūs sugebėsite spręsti šios politinius iššūkius, tačiau linkiu jums komisijos nariai sėkmės. Ačiū ponai Tanakui žodis, ponai Protasievičiui, e, parlamentinių ryšių delegacijų su Baltarusija pirmininkui, kalbėti dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti vis abiems e, pranešėjams, pranešimų projektų autoriams, ypač mano kolegai iš Lenkijos, nors jis, e, ponas Syvieč, yra ir iš kitos politinės partijos noriu pasakyti, kad rytų kaiminystės politika man yra labai artima. Ypač norėčiau padėkoti jam už tai, kad atkreipė dėmesį į pilietinės visuomenės organizacijų padėtį. E, štai, kad e, vienoje teksto, e, pranešimo teksto pastraipoje jas mini, siekiant stiprinti jų kaip partnerių vaidmenį santykiuose su ES institucijomis, įgyventinant mūsų rytų kaiminystės politiką ir tuo pačiu teikiant pilietinės suomenėms organizacijoms didesnį finansavimą. Dėl klausimo apie ilgalaikę viziją, kurį kėlė tiek komisijos narys, tiek pranešėjas Syvieč. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimai, kuriems reikia skirti dėmesio. Labai dažnai mums priekaištaujama, kad kaimynų atžvilgių vykdome dvigubų standartų politiką tiek pietų kaimynų, tiek rytų kaimynų atžvilgių Akivaizdu, kad vieni iš šių kaimynų yra europiečiai, tačiau jeigu siekime, kad e, tos valstybės reformuotųsi ne tik ekonomiškai, tačiau ir žmogaus teisų srityje, tai narystės perspektyva galėtų tai labiau, labiau paskatinti nei vien tik tai sustiprintas ekonominis bendradarbiavimas. Ačiū. Ačiū ponai Pratasievičius, žodis suteikiamas ponai Bostinaru, kuris yra pranešėjas dėl Albanijos. Situacija in Albanija. Du minutai. Numatome e, vasaro pirmąją dieną diskusiją AFET komitete apie Albaniją. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu užduoti klausimą ne dėl rytų partnerystės, bet dėl padėties Albanijoje. Ir padėtis joje yra tikrai labai įtempta ir jūs geriausiai esate susipažinęs su pastaraisiais įvykiais. Praeitą penktadienį galiausiai prasidėjo dialogas, tačiau naudojant kulkas Tiranoje ir tai turėtų kelti susirūpinimą visiems. Per pastaruosius e, keliarius mėnesius jūs e, dalyvavote siekiant e, padėti užmėgsti dialogą tarp dviejų politinių blokų ir iškoti problemų sprendimo. E, jūs kartu su didžiausiamis parlamento frakcijomis Europos liaudės partijos ir socialistų demokratų lankėtės Tiranoje, tikėdamasis pažangos, taigi kaip vertintumėte dabartinę padėtį Albanijoje? Ir antras klausimas, kokiu veiksmu būtų galima imtis, kad e, situacija netaptų dar kritiškesnė ir ką būtų galima padaryti, jeigu sprendimas nebus rastas. Ačiū. Ačiū ponui Bostinaru. Dviems minutėms žodis teikiamas ponui Vaigal. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams uh, už diskusijos temos pristatymą, tačiau norėčiau kalbėti trumpai, pasakydamas, kad pietų e, dimensija Europos kaiminystės politikos kontekste yra užgožiama neišspręstų regiono problemų. Mes kalbame apie viduržėmį jūrų šalių regiono sąjungą, kuri yra visiškai neveiksminga ir susitikdami e, su Viduržėmio jūros regiono šalių atstovais mes pasinerėme į diskusijas dėl e, konflikto artimuosios rytuose, puikiai žinodami, kad e, visos tos diskusijos neduos jokių rezultatų. Komisijos nari, visi mūsų gražus ketinimai ir dokumentai bus vertingi tik tuo atveju, jeigu sugebėsime išspręsti konfliktus ir problemas e, be šių sprendimų iniciatyvos jokių rezultatų mums neatneš. Šiandien gavau e, žinę iš Viduržėmė jūrų šalių sąjungos generalinio sekretoriaus dėl e, atitinkamų, e, dėl, dėl jo naujo paskirimo. Ir tikrai buvau nustebęs, kad šis 42 metų žmogus sutiko tiksliau, e, tiksliau e, kodėl jisai atsistatydino iš savo pareigų, nes yra pakankamai jauno amžiaus, tačiau suprantu jo nusivylimą, nes organizacija yra praktiškai paralyžiuota. Jeigu nesieksime pažangos, spręsdami šio regiono problemas, jų kiekvieną dieną tik daugės. Ir visas šis projektas e, taps beprasme. Ačiū ponai Vaigel, ponai Šulci, žodis dviem minutėms suteikiamas komisijos nariai Fiulė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad palaikote glaudžius santykius ir ryšius su mūsų komitetu. Galime aptarti labai svarbius aktualius klausimus. Dalyvavote neeilinėme komiteto posėdėje, kuriame dalyvavo Baltarusijos opozicijos atstovai ir siūlė užšaldyti rytų partnerystės e, santykius su Baltarusiu. Norėčiau paklausti, kokia dabar yra padėtis, ko pasiekime ir ar tas santykių užšaldymas yra tinkama priemonė daryti politinį spaudimą. E, kitas klausimas, kurį anksčiau uždaviau tarybos pirmininkui Van Rompojui, ar e, nevertėtų mums panašiai kaip Afrikos sąjungai, kuri dramblio kaulo E, kranto atveju ėmėsi atitinkamų veiksmų e, nusiųsti mūsų atstovus, galbūt baronienę Ešton į Minską ir aiškiai pasakyti, Europo, pristatyti ES poziciją. Ponas Van Rompuy nemanė, kad turėtų vykti į Minską, reikėtų čia <clears throat> daugiau dėmesio ir iniciatyvos perlikti kitoms struktūroms. E, tuo tarpu kalbant apie E, draudimą keliauti Lukašenkai į ES, lankytis ES e, šalise. E, tai dėl šio draudimo jis negalėjo dalyvauti rytų kaiminystės politikoje, politikos renginiuose. Ar jūs pasistengsite, kad sausio 31 dieną Lukašenka galėtų atvykti į Budapeštą ir uh, E, prieš paskelbant Baltarusijai sankcijas būtų išklausyta jo nuomonė ir būtų galima jo veiklą atvirai kritikuoti. E, ponai Obvijos suteikiamas žodis, kuris yra pranešėjęs e, dėl kaiminystės politikos su pietų valstybėmis. Dvi minutės kalbėti. Eh, tres comentarios muy rápidos. Tris pastabėlės labai trumpai. Pirma, jau keletas metų mūsų socialistų frakcija mes iki kartojame, kad būtina užtikrinti pusiausvirą tarp e, e, kaiminystės politikos pietų rytų matmens. Na ir aš kalbu, kaip Marija davėte pranešimą švelnis pranešės. Esame patenkinti šiuo pasirinktu uh, prioritetu, bet norėtųsi sužinoti iš komisaro štai ką. E, bendra dabartinė panorama viduržymėjus regione rodo beveik dramatiškai, kad e, e, kad šis kad e, jeigu norime, kad, e, kad kaiminystės politika tai išliktų prioritetų ir toliau, tai reikia ne vien tik tais išteklių, bet ir atitinkamos politinės valios nuo Libano iki Tuniso. Ir galvojant apie būsimą e, rytų šalių konfliktą arba neramumus Egipte, reikia suprasti, kad kad susiklausti tokia situacija, kuri galbūt šalise skiriasi, turi skirtingų bruožų, bet e, ją galima būtų įvardinti kaip ekonominė, socialinė ir politinė krizė. Kita pastaba yra štai kokia. Norėčiau trumpai streguoti į padėtį Tunise. Tunisas ir, ir Tuniso demokratinė e, revoliucija reikėtų laikyti e, istorija panikuota sėkme. Ir aš manau, kad Europos vaidmuo čia yra labai svarbus. Na ir galbūt ES institucijos turėtų siūsti kažkokią tai task form, kažkokią komandą tam, kad ES prisidėtų to, kad Tunisas tikrai perėtų prie um, demokratinės sistemas, kad būtų užtikrinta demokratinė tradicija sistema, kuri leistų dalyvauti visiems. Ir trečias dalykas labai trumpai. Kaip jau nurodė ir kolega Vaigelis, Šiandien ryte sužinojome apie tai, kad, kad skirtas generalinis sekretarius ES viduržėmė jūrai. Na ir manau, kad reikia labai aiškiai pasižino, pasi, patikslinti. E, kokias yra taip ES ir viduržymio jūros regiono ir kokie konkrečiai, kuo skiriasi kaiminis politika, asociacijos sutarimai ir koks, kokie yra saitai. Aš manau, kad visą tai reikia tiksliai apibrėžti. Dėkuoju. Kalbant apie Tunisą, paskui e, yra numatytas e, komisaro Fiulės. E, pasisakymas šitą temą ir tuomet jūsų pasisakymai galės e, kaip tik būti susijęti su tuo vėlesniu pasisakymu šitą temą. Mas ant sėri, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirminkė. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariui, kad e, jisai visat maloniai sutinka dalyvauti tokiuose posėdžiuose. Na, aiškiai kalbant, galėtume pasakyti, jog Europa truputį užsidarius savo tvirtovėje. Ir tai daro ekonominės krizės ir, ir plėtros kontekste. Ir turime į tai žiūrėti ir per kaiminystės politikos prizmę. Tad e, jeigu dabar kalbame apie tai, kad reikia peržiūrėti kaiminystės politiką, nes, e, kaip šiandien matėm, daug e, e, ribotumo paaiškėjo šitos politikos ir silpnų vietų, o taip yra dėl e, užsienio politikos silpnumo. Kita vertus, e, reikalavimų ir sąlygų įgyvendinimo nepakankamumas, neįmanomumas yra kita problema, nes jeigu mes duodam pinigų su sąlyga, kad už tai bus tvirtinama demokratija, tai susiduria su sunkumais, o mūsų instrumentai turi būti taikomi labai aiškiai pasirenkant, ką daryti. Ir mes viduržėmės jūros baseinė taip pat turime atsisakyti eksploatuoti artimųjų rytų temą, nes antraip situacija e, tikrai tik tai e, ir toliau lieka problematiška ir e, dėl to bendradarbiavimas konkrečiai nevyksta. Turime lygiai grečiai dirbti šiomis temomis, e, jų nesėdami. Turime taip pat pasirinkti tam tikrus prioritetus ir mano nuomonė, atrodo, man reikėtų, čia reikėtų naujo politinio ir kultūrinio požiūrio. Ir tai neturėtų apsiriboti retoriką reikėtų kaiminystės politikoje ir bendradarbiavimo politikoje esminis aspektas būti žmogus. Aišku, yra svarbios ir kitos temos, regionalizavimas ir taip toliau, tačiau būtent išeities taškas turi būti žmogus. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Pensieri, o diskusiją pabaigs kolega Gomeš dvi minutės. Uh, Ačiū padėkoti taip pat komisijos nariu už tai, kad dažnai atvyksta su mumis susitikti. Aš e, seniai susipažinau su įgaliojimais derantis dėl e, susitarimo partnerystės su Libija. Atrodo, kad tarybos atstovai visiškai kitame pasaulyje gyvena, e, apsimeta, kad turi reikalų su valstybę, kuri vadovaujasi bendromis vertybėmis su mumis ir kurioje veikia teisės viršenybė. Aš, e, mes turime aiškiai pripažinti, kad šios komunistės politikos kontekste mes turime reikalų su partneriais, kurie vadovaujasi kitomis nei mūsų vertybėmis. Visose pranešimuose e, siūloma pasirinkti požiūrį e, ir strategiją iš apačios į viršų tiek kolegos Syveč, tiek kolegos David. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti pilietinės visuomenės, pilietinės visuomenės institucijų stiprinimui turėtume pasimokyti iš įvykių Tunise. Mes turime teikti paramą ir pagalbą ne vyriausybėms ir diktatoriams, o žmonėms turime palaikyti ryšius su vyriausybėmis, nes be jų pagalbos negalėsime dirbti su tų šalių visuomenėmis, bet turime elgtis apdairiai, protingai tam, kad teiktume paramą žiniasklaidai laisvai skiroms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, moteriams, kurios yra labai svarbus elementas stiprinant demokratiją ir turėtume remti jaunimui. Turime numatyti atitinkamas programas, e, kurias įgyvendinant galėtume e, susijęti ES ir tose šalise vykstančius procesus tarpusavyje, vykdant projektus tokiuose sritise kaip atsinaujinantis energijos ištekliai, e, gerimo vandens prieiga, e, kitos sritis, sprendžiant užšaldytus konfliktus, turime nustoti apsimetinėti, kad e, turime kokią nors poziciją dėl padėties vakarų e, Saharos regione. Mes turime siekti, kad E, vyktų politinės integracijos procesai tarp Maroko ir Alžyro. Kitas klausimas yra susijęs su uh, e, įvykiais Tunise ir jų poveikiu e, galimam viso regiono demokratizacijos procesui. Dėkuoju. Tunisas, e, aišku, tai yra antrasis e, komisijos nario Fiulis pasisakymo punktas. Tad dabar žodis e, komisijos nariui ir prašau jūsų kalbėti pakankamai lakoniškai. Um, let, let me... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasidalinsiu keliomis bendro pobūdžio pastabomis, o po to perėsiu prie konkrečių klausimų susijusių su šalimis. Na, tikrai džiaugiuosi šiomis diskusijomis, nes tai nėra vien tik tai paprastas klausimų ir atsakymų raundas, nes tikrai jūsų indėlis man labai svarbus. Taigi, pirmiausia. Tai jeigu norime, kad AKP taptų tikra partnerystės priemonė santykiuose su visuomenėmis, tai tikrai svarbu, kad tai būtų priemonė, kuri jūs mumtų su gyventojais, o ne vien tik tai su valdžios institucijomis ir vyriausybė. Kitas dalykas. Apžalvos proceso pabaigoje mums svarbu pasirūpinti, kad kaiminysis politikoje taip pat atsispindėtų ir Lisabonos startiai tvirtinti tikslai. Ir tokiu būdu mes galėsime labiau diferencijuoti tarp rytų ir pietų ir tarp pietų ir rytų. Na ir reikia atrasti tinkamą pusiausvyrą. Iš vienos pusės būti nuosekliais, o iš kitos pusės būti lankščiais, tai yra, kad nešoktume nuo vieno kraštutinumo prie kito, bet vis dėlto turėtume pakankamai lankstumo tam, kad galėtume veiksmingai sureaguoti į, į visuomenės poreikius. Trečia pasaba būtų štai kokia. EKP Tai ir partnerystė, kuri remiasi vertybėmis, gerų valdymų, demokratija, teisės viršinybė ir žmogus teisėmis. B. Na, o tuo pačiu metu, ir čia aš atsiprašau, kad galbūt papiknaudžiausiu šį, šią savoką, bet Europos kaiminystė politika nėra kažkoks prizas už gerą elgseną. Tai yra programa, tai yra įsipareigojimas iš mūsų pusės, kurio tikslas yra padėti mūsų partneriams, kaimynams vykdyti reformas. Ir visą tai reikia daryti taip, kad e, nauda pasiektų ne vien tik tais visuomenės dalį, bet kad e, jie ja, galėtų pasinaudoti visa visuomenė. Na ir C punktas. Prašau suvokti štai ką. E, yra didžiulė konkurencija. Ten mūsų vertybė, mūsų valdysena yra ne vienintelis modelis. Taip, jie susilaukia. Mūsų kaimynai dairos ir kitus modelius. Turime tai suvokti. Na ir paskutinė ketvirtoji bendro pabudžio pastaba, ponė pirmininkė. Aš tai laikyčiau kito et, mūsų e, savaikos dėl šios apžvalgos proceso etapu. Aš manau, kad mums reikia ne vien tik pasikeisti mintimis, bet iš tikrųjų debatuoti ir tęsti šios debatus. O kai dėl konkrečių klausimų, e, Salafranka klausė dėl viduržėmio jūros sąjungos ir kiti nariai. Na, pritariu išsakytam susirūpiniu dėl viduržėmio jūros sąjungos. Ir gaila, kad generalinis sekretorius šiandieną išėjo savo pareigų. Uh, net nesugebėjau šiandieną su juo pasišnekėti ir tai padarysiu kiek įmanoma greičiau, kai tik galėsiu. Na, aš savo laiku lankiausi Barcelonoje, kai buvo įsteigtas sekretariatas ir mes turėjome tokių pačių ambicijų, tokių pačių lūkesčių dėl to sekretariato. Bet e, mus ir ta pati frustracija, nusivylimas. Bet faktas yra štai koks. Mm, antras bandymas surenkti e, viršūnių susitikimą nepasitvirtino, taigi mes praradome postumį. postumį. O kitas klausimas yra, kas finansuoja sekretariatą, kiek valstybių narių. Tai greičiausiai atsakymas bus ne, ne valstybės narės, ne partnerės šalis, o tai komisija finansuoja. Ir tai nėra tokia aplinka, kuri skatina sekretariatą e, tenkinti lūkesčius, vykdyti konkrečius e, projektus tose regionuose, kurių tikisi žmonės. Mums reikalingas politinis postumis ir mums reikia rasti atsaką į bendrą pirmininkavimo problemą, ypač kai čia viską žiūrime iš ES perspektyvos. Na, negalima tiesiog teikti, kad uh, mes nelaikom artimų rytų susi, klausimų susijusių su. su viduržymio jūros partnerystė. Artimiai rytai taip, jie taip pat priklauso šiam kontekstui. Ir manau, kad pasitelkus tiek tarp vyriausybinį, tiek ir ES požiūrį siekime, kad viduržymio jūros politikos neužkrėstų šis virusas. Na, mes galime susitelkti į sektorinį bendradarbiavimą. Šiame kontekste vyksta ministrų lygio susitikimas, yra patvirtinamos išvados. Na, ir ponas Pasko uh, uždavė susijusius klausimą. Ir aš jį perduosiu keturi, ne vien tik dėl laiko, bet dėl kitų priežasčių, kur yra būtent tas asmo, kuri turi atsakyti šį klausimą. Bet aš lankiausi regione, lankiausi Izraelio kapotose teritorijose ir e, pasitelkęs e, bendrijos teikiamas priemonės bandžiau kiek įmanoma palaikyti e, Catherine Ashton. Brantneris klausė dėl pinigų. Taip ir ne. Na, priklauso nuo mūsų ambicijų. Visiškai sutinku su jumis dėl štai ko. Galbūt e, klausimas yra ne ar daugiau pinigų reikia, o kaip juos teisingiau, protingiau panaudoti. Na ir galbūt elgtis, elgtis lankščiau, panaudojant lėšas, jeigu nereikia lėšų programai A, tai reikia galbūt jas panaudoti programai B. Ir jeigu pažiūrėsime į Tunisą, tai yra tam tikra programa, kuri leistų padėti Tunisui vykdyti teismų sistemos reformas iki, pavyzdžiui, 13 metų. Na ir tai turime padaryti 11-12 e, metais, čia reikia daugiau lankstumo. Tačiau tai, ką aš sakiau, yra svarbu. Jeigu mes norime būti medicingesniais, reikia daugiau lėšų. Tarkim, pasižiūrėsime į ekonominės integracijos klausimą ir atitinkamą starimą. Tai prieš jau keletas įkių šiame komitete minėjau, kad ši programa labai ambicinga. Ir ji leidžia mūsų partneriams per savo teisės aktus pirmus iškių. Ir įsipareigoti jūs vykdyti labai rimtus pokyčius, tai brangu. Uh, Ir jeigu mes norime, kad jie tuos pokyčius vykdytų, tam, kad jie laipsniškai taptų vidaus rinkos sudėtinė dalimi, tai reikia rasti būdų, kaip tos partnerius palaikyti. Ir aš neminiu žodžio mokėti jiems. Mes šitaip pat turėtume iš to naudos. Galbūt ir yra galimybė, bet vienas laukia ne karys. Ir jeigu Taigi labai pritariu jūsų mintims dėl finansavimo. Ir turime kalbėti apie šios galimus. Ir tikrai labai pritariu jūsų minčiai dėl tinkamos pagalbos biudžetui. Gerbiamas narys Zeval užkėlė klausimą dėl Rusijos. Taip, manau, kad pribrendo laikas kalbėti su mūsų kaimynais. Ir ta, tai ne, ta grupė, kurias minėjote, ne, jau nebe rytų kaiminystės draugų grupė, dabar tai yra informavimo ir koordinavimo grupė, toks pavadinimas oficialus. Tai neformali grupė. Ir aš manau, reikia atsižvelgti į tai, kad praeitų metų pabaigoje Rusija išreiškė pageidavimą, kad ji nori būti ne vien tik tais šios grupės neformalių narių, bet ir šios grupės stebėtojų. Bet čia kalbėkime ne vien tik tais apie Rusiją. Mm, kalbėkime ir apie kitus svarbius šios politinės srities veikėjus. Gerbiamas narys Tenokai. Tikiuosi, kad kai po keturių metų pasisakysite, kad busite nusteikęs optimistiškiau negu dabar. Ir sutinkame su jumis, kad tikrai liūdina, kitam frustruoja, bet e, kita vertus reikėtų pasižiūrėti, su kokiais iššūkliais šie kaimynys susidūrė pastaraisiais metais. Na, jeigu ir nebūtų rytų kaiminystės politikos ir nebūtų dedamas partneras, pastangas tam, kad šie partneriai būtų priartinti prie ES, tai kas būtų tuomet? Germas Naris Nėram uždavė klausimą dėl Albanijos. Kaip žinote, Keti Ashton pasiuntinys, kaip tik šiuo metu lankosi Albanijoje. Mm, matome, kad ta situacija, kuri ten egzistavo kuris laikas toliau tęsis. Aš tikiuosi, kad aš klysiu sakydamas, kad e, dabar tai jau ne, kalba eina ne apie rinkiminės urnas, tai kalba eina apie rimtesnius dalykus. Ir tikiuosi, kad abiejų pusių lyderiai suvoks kokios bus pasiekmes, jeigu jie ir toliau suksi šioje orbitoje. Ir e, tikiuosi, kad jie suprasti, kad tai, kas vyksta dabar, yra Albanų interesų išplėtimas. Mes prieš keletą dienų prieš šios įvykius nusintėme raštą Albanijai dėtų demonstracijoje žuvo žmonės, tai tikrai apgalėsatnis faktas. Taigi raštu kreipėmės į Albanijos vyriausybę ir tame rašte atkreipėme dėmesį į klausimus, kurie buvo nustatyti plėtros pažangos ataskaitoje ir nurodėme, kad reikia dėti visas pastangas tam, kad būtų gegužės mėnesį įvyksiančius rinkimus ir su tuo susijusius iššūkius. Ir nurodėme, kad gal ir nėra kažkokios pažangos, kiek tai liečia Europinė perspektyvė, bet prašiau tai yra tai, kad tai, kas vyksta, skaudžiai atsiliepia albanų žmonių gyvenimui. Ir aš čia galbūt peržengiau savo tradicinę liniją ir iš tikrųjų atkreipiu dėmesį tai, kas įvyko e, praeitų metų birželio mėnesį. Krokodilo vakarienė. Ir pabrėžiau, kad mes esam nuolat nusiteikę padėti Albanijai, jeigu abi pusės dės pastangų ir jeigu joms vis dėlto nepavyktų įveikti paskutinių kliučių siekiant politinio sprendimo. Na ir šiame etape šiuo metu galiu pasakyti, kad bet kokius e, taikį, taikus e, sprendimas laukia ne vien tik tais uh, ES e, institucijų palaikoma, kaip tai nurodė ir ponios Keti Ashton pasiuntinys, bet ir kitos tarptautinės organizacijos, NATO, kitos, kitus interesuoti asmenys, ar tai būtų tarptautinės organizacijos ar šalis, VPO ir taip toliau. Mes visi turime elgtis vieningai, siūsdami žinę Albanijai. Pone pirmininkė, aš suprantu, kad laikas bėga ir atsiprašau Bet kita vertus, tai, ką aš sakiau, yra svarbu, todėl atsiprašau, kad šiek tiek pasisakiau ilgiau. Tai tiems ariams, kurie baimins, kad bus nutraukta rytų kaiminystė, tai jog Baltarusija nėra dvišalių dimensijos nari, kad ji negauna naudos, tas dėlės naudos iš rytų partnerystės, tai yra ta kaina, kurią Baltarusijai reikia mokėti už tai, kad ji nededa pakankamai pastangų, bandydama atsižvelgti į partnerystės principus, neperkeldama principų ir vertybių į tikrovę. Na, mes mąstėme apie tai, ar nevertėtų pasiūlyti Baltarusijai dvišalio politinio pagrindo ir, ir e, tokiu būdu bendradarbiauti su jais e, dvišalių pagrindų, bet šis e, pasiūlymas jau nebeegzistuoja ir laukiu susitikimo kitą savaitę su Baltarusijos užsienio reikalų ministru tam, kad šį klausimą aptartume. Taip pat kalbėsime apie įvairius klausimus, tiek apie postumius, tiek ir apie galbūt kažkokias ribojančias priemonės. Piragą, butagą. Na ir rytų partnerystė duoda nedėlių paskatų, tarkim, techninių paskatų, taip ir toliau. Tai yra naudinga. Na, Ir manau, kad santykius su Baltarusija reikėtų žiūrėti ne vien tik tai kaip santykius tarp ES ir Baltarusijos, bet kaip ir regioninį klausimą. Reikėtų kalbėti su mūsų partneriais regione ir aiškintis jų nuomonę į tai, e, kaip jie žiūri į tai, kas įvyko e, Baltarusijoje gruodžio 19 dieną. Nes jeigu mes laipsniškai didintume savo veiklą e, Baltarusijoje, tai tokiu būdu e, geriau galėsime atsižvelgti tiek į lūkesčius, tiek ir galėtume geriau pasinaudoti galimybėmis išplaukiančiamis iš Lisabono sutarties. <coughs> Grazie, komisarė eh, Fiulė, statų multi. Dėkuoju komisijos nariai Fiuliai. Jūs labai konstruktyviai kalbėjote ir taip pat visi taip pat neviršėme laiko, nors ir buvo tam tikri laiko apribojimai. Toliau kitas darbo tvarkės punktas, dėl kurio taip pat jums suteiksiu žodį per likusi mums laiką, o mes turime daugiausiai pusvalandį laiko. Tai sakyčiau, kad 10 minučių e, maksimum jums skiriu ir 20 minučių diskusijai. Prašom. Okay, Mr. Chairman, uh, uh, uh, uh give me an impossible task. Ačiū pirmininkė. Tai praktiškai neįmanoma užduotis, nes e, plenarinės sesijos e, posėdėje praeitą savaitę aš e, po diskusijos stengiausi įtraukti kelis naujus pasiūlymus, taigi dabar bandysiu juos perskaityti. Pirmininkai, gerbėmi parlamento nariai, Tunisas, Tunise vyksta istorinės permainos Per kelias dienas buvęs prezidentas Benaly pabėgo iš šalies, buvusi valdančioji partija RCD praktiškai nyksta, e, nes buvo paleistas jos vykdomas komitetas, tranzitinė pernama vyriausybė įtraukė buvusius opozicijos atstovus į savo gretas, buvo paskelbta, kad bus paleidžiami politiniai kaliniai ir e, legalizuotos visos politinės partijos, perinamą laikotarpį vyriausybė įsteigė komisiją ir suteikė ją įgaliojimus parengti pasiūlymus dėl politinių permainų ir ištirti kaltinimus dėl korupcijos ir smurto naudojimo demonstracijų metu. Tai e, yra tikrai plataus masto pokyčiai, kuriuos vertiname labai teigiamai. Ir tikimės, kad Tuniso gyventojai sugebės įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. Tačiau Tunisas tik pradeda keistis Pernam laikotarpio vyriausybė vis dar reikia plataus visuomenės pasitikėjimo, todėl Tuniso valdžia turėtų dėti visas manomas pastangas, kad užsitarnautų visuomenės pasitikėjimo ir užtikrintų pernam laikotarpio stabilumą. Tunisas privalo gyvinti savo ekonomiką, kaip manoma, greičiau ir sukurti stabilias sąlygas, kad būtų galima greitai ir tvarkingai pasirengti ir e, surenkti rinkimus šiuo E, sudėtingų laikotarpį Europos Sąjunga reiškia visišką paramą Tunisijos žmonėms, vyriausiai galiotinė ir aš esame paskelbę kelis pareiškimus, kuriuose e, patvirtinome savo pasirengimą suteikti pagalbą. Šios veiksmų tarnybos e, aukšti pareigūnai šiuo metu vieši Tunise ir jis susitiks su įvairiomis komisijomis, pilietinės visuomenės ir pozicijos atstovais. Kitas žingsnis bus politinio lygio vizitas, kai tik tam bus sudarytos tinkamos sąlygos. Užsienio reikalų taryba Tuniso padėtį svarstys kitą pirmadienį ir tai bus pratesta diskusija, kuri vyko parlamente per paskutinę plenarinę sesiją, kurioje aš dalyvavau. Kaip suprantu, Europos parlamento delegacija artimiausių laikų taip pat vyks diskusija. Tunisą palankiai tai vertinu. <clears throat> Europos Sąjungos e, e, politinės partijos tiek europinių nacionalinių mastų taip pat e, sieks įnešti savo indėlį, kad galėtų sustiprinti jiems jų giminingas politinės partijas Tunise dabartinėmis sąlygomis. Tuniso perinamo laikotarpio vyriausybės įgyvenimos priemonės yra žingsniai teisinga linkme. Mes raginame visiškai įgyvendinti naujus valdymo įsipareigojimus, gerbti teisinės valstybės principus, pagrindinės laisvės, taip pat vykdyti ekonominės ir socialinės reformas. ES yra pasirengusi teikti paramą reformų procesui organizu, įskaitant ir laisvų, skaidrių demokratinių rinkimų organizavimą, kuomet tik tai tam mūsų darytos tinkamos sąlygos, sąlygos esame pasirengę suteikti politinę, teisinę ir materialinę paramą, e, kurią Tunisas galėtų pasinaudoti rengdamasis rinkimams ir juos vykdydamos taip pat svarstamos ir kitos ES paramos priemonės perinamų laikotarpių, pavyzdžiui, e, turto užšaldimas ir e, draudimas keliauti buvusios Tuniso vyriausybės pareigūnams, rengimasis bendradarbiauti, e, pasirengimas bendradarbiauti su Tuniso pilietinė visuomenė, e, atskirų valstybių narių ir ES lygmenių taip pat norėčiau pabrėžti, kad remiantis sukauptą reformų patirtimi, taip pat ir iš rytų Europos, iš kurios aš esu kilęs pilietinė visuomenė, reikia tam tikro laiko, kad galėtų pristaikyti prie naujų aplinkybių Europos Sąjunga. Todėl e, pasirengusi remti Tuniso visuomenę įgyvendinama atitinkamas iniciatyvas susijusias su žmogaus teisų ir demokratijos skatinimu. Turime taip pat galimybės nuveikti ir daug, daugiau E, palaikydami ryšius ir kontaktus tarp politinių partijų, fondų ir kitų struktūrų. Manau, kad tai yra vienas iš geriausių būdų investuoti į Tuniso ateitį ir padėti stabilizuoti šios šalies demokratiją ir, kaip manau, greičiau jai subręsti. <clears throat> Kalbant apie <clears throat> e, dėrybų atnaujinimą, kuomet e, tam bus sudarytos tinkamos sąlygos. ES ir komisija yra pasirengusi pristatyti veiksmų planą, kuriame būtų atsižvelgiama į naujas aplinkybės ir padėtį, taip pat atsižvelgiant ir į būtinybę stiprinti tarpusio santykius demokratijos ir žmogaus teisų sritise. ES teiks paramą e, sprendžiant visus iššūkius, kurie ateityje laukia Tuniso, ypatingai sprendžiant ekonominės ir socialinės problemas, dėl kurių ir kilo didžiausias nepasitenkinimas buvusių valdančiojų e, režimu nedarbas, ypatingai jaunų e, slavinimą turinčių žmonių nedarbas, skurdas nemažai dalies šalies e, regionų. Tai yra kontekstas, kurio sąlygoms būtina atverti šalies ekonomiką, sudaryti lengvesnės sąlygas privačioms investicijoms, spręsti korupcijos problemas, kišininkavimo problemas ir nu, nustatyti atitinkamus mechanizmus ir juos įgyvendinti siekiant skatinti ekonomikos augimą. Praeitie ES šiose sritise teikė pagalbą, todėl esame pasirengę iš naujo įvertinti e, bendradarbiavimo galimybę su nauja demokratinė vyriausybė. Tunisas yra svarbus ES partneris. Mes esame labai suinteresuoti Tuniso stabilumu, gerove ir e, demokratiškumu. Tikimės, kad galėsime vystyti dvišalį bendradarbiavimą, kuris būtų paremtas bendromis vertybėmis. Mūsų visuomenių ir ekonomikų tarpusavio ryšiai yra labai solidus norime ne tik išlaikyti praeities pasiekimus, tačiau juos plėtoti ateityje. Esu pasirengęs dėti visas pastangas, teikiant kylančią Tuniso demokratiją, kuri galėtų tapti pavyzdžių ir e, inspiracijos šaltiniu tiek visam Magrebo regionui, tiek ir e, kitoms kaiminėms šalims. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai. Dabar diskusija. Dvi minutės, e, ponas Salafrankai, pirmiausiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mus nuramino komisijos nario žodžiai ir iš esmės tai sutampa su tuo, ką girdėjome per plenarinį posėdį. ES mūsų nuomonė turi padėti vykti perinamajam laikotarpiui, padėti e, laisvai, demokratijai, skaidrumui įsitvirtinti. E, su, padėti sukurti nepriklausomą teisės saugos e, sistemą, veiksmingą sistemą. Mes turime pasimokyti iš e, praeities klaidų. Nes e, mes nepasieksime norimų rezultatų vien tik finansinė pagalba, naudodami finansinius išteklius. Buvo padaryta nuoroda į darbo grupę kuri e, galėtų sutelkti ES pastangas šioje srityje. Mes e, per frakcijų posėdį, kur buvo kalbama apie rezoliucijos prieimimą, apie tai kalbėjom ir palankiai pasisakėm tokios grupės sukūrimo klausimų. Tai puikus pasiūlymas, Europos parlamentas nusius ad hoc delegaciją greitai ir komisijos bei e, vyriausios įgaliotinės pastangos e, vykstančios šią kryptimį taip pat turėtų būti dedamas pabrėžiant, jog Europa padės e, Tuniso piliečiams e, tvirtinti laisvę bei e, pabrėžti tai, kad mums tie dalykai svarbus, mūsų stabilumui. Dėkuoju, panas Bėlis, dvi minutės. Pane komisijos nariai puikiai vertinu jūsų pasisakymą ir nelabai ką turiu pridurti. Iš tikrųjų, Europa turi eiti šituo keliu, mes būtent ir norim, kad eitų tuo keliu, parlamentas, kad eitų. Paskui pastarosiamis savaitėmis mm, teisų piliečiai matė, kokį vaidmenį suvaidino Europą. Tačiau e, jie, jie galbūt nelabai patenkinti Europos vaidmenį. Tačiau Europos parlamentas vis dėlto turi pabrėžti, ką jisai pats padarė ir ką padarė AFET komitetas. Nes e, jau, jau senai buvo plėtojami kontaktai su žmogaus teisų gynėjais, Tunisija su pilietinė visuomenė, su uh, spauda, žiniasklaida. Uh, Visą tai mes darėme. Mes e, tikimės, kad tas pereinamasis laikotarpis vyks kaip įmanoma geriau, jog Tuniso piliečiai elgsis oriai, tačiau gali būti, jog nepaisantų ekscesų e, spaudos atstovų ES vis dėlto reikia tikėtis, kad Europą galbūt pasiekė, nors ir kuklių, bet konkrečių rezultatų. Viduržėmio jūros baseinas ir Europa perinamojo laikotarpiu turi suvaidinti esminį vaidmenį. Jeigu šis perinamasis laikotarpis baigsis sėkmingai, tai gali turėti teigiamas įtakos visam regionui ir visą regiono politikai. O jeigu atvirkščiai situacija taps e, nevaldoma, chaotiška, tai be jokios abejonės e, kai kurie proceso e, dalyviai to galėtų pasinaudoti ir situacija galėtų būti labai rimta. Pane Šakė, Dėkuoju, ponė pirminkė, dėkuoju, ponė ministrė, labai malonu, kad vykote. Norėtųsi, kad būtų daugiau laiko pakalbėti apie Tunisį, nes svarba, vyksta svarbus dalykai, nes kalbėti apie neaiškį situaciją ir ES pasiūlytą pagalbą, manau, kad labai svarbu Ir kad nors nesvarbu, kokia neiški būtų situacija, aišku, kad mes galime padaryti daugiau tam, kad būtų užtikrintos žmogų teisės, laisvės Tunise. Ir taip pat turime iš esmės pasimokyti iš to, kas nu- atsitiko e, Tunise. 23 e, metus valdžioje buvo e, diktatorius. E, jis gal neturėjo sąjungų čia tarp mūsų tarpio komitete, o dabar e, yra išduotas tarptinis arešto orderis jam. Taigi, galvojant apie Tunisą ateitį ir um, tai sustaikymo procesą, tai yra svarbu. Na ir gaila, mm, kad e, yra atotrukis tarp to, kaip buvo išgirstas e, prancūzijos balsas ir Europos Sąjungos baltas. Apie tai kalbėjau plenarinėje situacijoje. E, ir Prancūzijos pasiūlymas siūsti policiją tik tais praeis keliom dienom po to, kai pabėgo atsistatino mm, prezidentas, tai yra didelė klaida ir jaunuoliai yra sumušti. Egipte policijos yra karta, kuri nori kalbėti daugiau apie šansų, galimybių, laisvių. Mes turime juos palaikyti. Kaip jūs galima palaikyti, neišgirdau iš jūsų pasisakymų, bet labai svarbu, kad jaunuoliai pasaulyje būtų e, susijungę per internetą, tai kelia, interne, kelia solidarumą. Na, o Tunisas pasižymė tuo, kad naudodamas nors technologijas puikiai cenzuravo, užspausdavo viską. Ir kai kalbame apie e, žmogaus teisės galimybių kūrimą, e, demokratiją, tai reikia galvoti apie tas naujas technologinės galimybės, nes jeigu mes nesielgsime e, tinkamai, protingai, tai diktatoriai visam pasaulyje nenus, neprasnaus probos apsirūpinti tomis naujomis technologijomis. Brantner, dvimtis, dėkoju. Pritarsiu e, kolegų prašymui, nes, man atrodo, mes čia tarsi laukiam ir pražiopsame progą mes dabar tarsi sakome, palauksime, ko iš mūsų paprašys. Um, um, naujo vyriausybė, tai jeigu prieš 20 metų dar būtume tą patį darę, tai ir dabar tai turėtume e, geležinio uždangą. Taigi turime elgtis aktyviau, palaikyti civilinę visuomenę, siūsti aiškius signalus jauniems žmonėms Tunis, Egipte, parodyti, kad mes juos palaikome. Tai turi padaryti Europos Sąjunga. Na ir manau, kad Tunise daug galima daugiau nuveikti. Pavyzdžiui, ponė Ešten kartu su jungtiniu tautų atstovais galėtų palaikyti moteris šiame perinamame laikotarpe. Yra daug kitų minčių. Galima palaikyti žiniasklaidą, pavyzdžiui, e, padedant jiems e, spausdinimo mašinas pasistatyti e, Mm, manau, kad e, mums nepakanka siūsti aukšto rango pareigūną, mums reikia specialaus pasiuntinio tam, kad e, būtume matomi, aktyviai imtumės veiksmų. Ir taip pat manau, kad reikėtų kitaip paskirstyti lėšas, kurias teikime. Mm Na, e, mes skiriame 20 milijonų pagalbą vidaus reikalų ministerijų ir teismų sistemai, nors jie e, atleido nepriklausomus teisėjus ir vis dar skiriame lėšas. Taigi mes, manau, kad turime silkti į pilietinį visuomenį žmogaus teisės, jūs taip pat minite investicijas, nesu tikra, e, labai svarbu, kad būtų demokratinis forumas, nepakanka palaikyti demokratinius rinkimus, reikalingas gilesnis procesas ir galbūt reikėjo specialios grupės grupės, kurioje būtų parlamento komisijos ir išorės veiksmų tarnybos nariai, tam, kad būtų peržiūrėtas lėšų teikimas ir kad būtų paieškota kitų atsakymų. Labai svarbus klausimas. Dėkoju. Grazie, onorevole Šia. Dėkoju. Ir diskusiją baigia ponia Autala. Dvi minutės. Komisioner. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dirbau E, dirbu žmogaus teisų pakomitetį ir mes e, sužinojome apie tai, kad režimas e, praeitą rūdinį sugriešino savo priemonės, norėjome siūsti savo delegaciją ir dabar labai malonu, kad mes dalyvausime kitoje didesnėje delegacijoje, kuri bus siunčiama į Tunisą kitą savaitę. Taigi norėčiau paklausti štai ko Kaip galima būtų sukurti teisėkaros institucijas, padėti teisminėms sistemams, nes, e, kiek supratau, yra daugybė um, išnaudojančių, prispaudžiančių įstatymų, kurios reikia pakeisti, reikia demokratinių institucijų, taigi galbūt mes šio požiūrio galėtume bendradarbiauti su jūsų tarnybomis ir susilaukti patarimų dėl to, kaip tai padaryti be kita ko galbūt kaip ir parlamentui padėti vykdyti. Atsiprašau, pasitaisu. Ponas Kauntis, paskutinis kalbėtojas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να έχω τον τελευταίο λόγο. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, nenorėjau būti paskutinis kalbėtojas ir nenorėjau tarti paskutinio žodžio, nes e, ponas Fiulė puikiai kalbėjo, viskas atrodė taip gražu, kad beveik patikėjom, kad tai realybė. Ponas Fiulė, aišku, turi tam tikrų motyvų, aš jų nekvestionuoju, tačiau man kyla klausimas e, e, vis dėlto, nes Prieš metus mes diskutavom apie binalį režimą čia. Ir tuo metu komisijos atstovas mums pasakė, kad yra tokių ir tokių projektų, ir tokių programų. Tuo tarpu jau ištisus metus mes girdėjome, jog nėra demokratijos pažeidžinėjamos žmogaus teisės, o kaiminystės politikos platmeje nieko nevyko. Tad kas garantuoja, kad rytoj vėl nebus visų tų problemų? Niekas negali garantuoti. Aš negirdėjau nieko apgailestaujant. Ar sakant, atsiprašo, mums labai gaila, mes klydom, niekas e, nesijaučia kaltas. Nes mūsų tikslas buvo už, tikrasis užtikrinti, kad vyktų sandoriai, kad e, ekonominiai aspektai būtų tvirtinami. Tad ar mes galime užtikrinti, kad visos politinės jėgos dalyvaus perinamajame e, laikotarpyje ir ypač kairiosios partijos, kurios buvo persekiojamas Benali režimo, ar, ar, ar yra garantija dėl laisvų ir demokratinių rinkimų. Ir paskutinis dalykas, e, ponas Fulė kalbėjo apie privačias investicijas. Žinome, kad yra skurdo problema labai rimta e, Tunise. Aš nežinau, ką ten darys investuotojai privačiame sektorėje, ką darys ES, taip pat ar ES numato padėti investuotojams, nu, nu, ar numato padėti e, grobsyti šalies išteklius, ar vis dėlto situacija bus kitokia, negu kad iki šiol susidurdavome. Tačiau, aišku, jeigu bus solidarumas, solidarumas siekiamas sprendžiant problemas, tada gerai. Ir paskutinis dalykas. Aš E, girdėjau jūs kalbant apie poveikį kitoms valstybėms, Egiptui, kitoms, ar, atsitik, ar nesitiko taip, kad mes tinkamų signalų nenusintėme kaiminystės politikos e, srityje. Dėkoju, ponui Huntis. Dabar žodis komisijos nariui, kad jis atsakytų į pasisakymus ir klausimus. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, atsakant į paskutinį klausimą, Kėti Ešten ir aš ketiname peržiūrėti Europos kaiminystės politiką. Ši politika Tai procesas, kurio eigoje mes privalome būti pasirengę bet kokiu metu pasiremti sukauptą patirtimi, pasinaudoti išmoktų pamokų medžiagą. Todėl naujos priemonės ir naujas požiūris į šias šalis yra būtinas. Ačiū klausimas, kas būtų atsitikę prieš metus. Galiu Jums pasakyti, kas įvyko pastaraisiais metais su valstybė narių atitinkamu susitarimu siekti pažangos, kuomet buvo priimti sprendimai siekiant pažangos. Praeitų metų rugsėjo mėnesį vyko pirmasis susitikimas mano biure su pilietinių visuomenių organizacijų atstovais. Aptarėme 61 bis baudžiamo kodekso straipsnį ir aptarėme būdus, pagal kuriuos valdžia nebendradarbiauja su pilietinė visuomenė. Praeitų metų rugsėjo mėnesį procesas prasidėjo šiek tiek neįprastai. Aš paprašiau galimybės proceso eigoje paskelbti trumpą pareiškimą, kuriame pristačiau principą, kuriuo ir toliau pastoviai vadovaujuosi. Sakiau, kad e, sustiprintas statusas reiškia didesnius įsipareigojimus ir tokie klausimai kaip 61 baudžiamo kodekso straipsnis nepakankama parama pilietiniai visuomeniai Taigi tokie įvykiai vyko praeitų metų rugsėjo mėnesį. Tunise veikia ne tik išės veiksmų tarnybos aukštieji pareigūnai. Aš e, e, negavau Ketė Ešton leidimo šią informaciją paskelbti, tačiau tai padarysiu. Ikmingarelį, vykdomasis direktorius, kuris jums daugelį iš jūsų yra gerai pažįstamas, turintis labai aiškiai apibrėžtas, apibrėžtus politinius įgaliojimus šių šalių atžvilgių. Žinote, kad uh, jis geriausiai pasirengęs įvertinti padėtį vietoje. Jis ketina susitikti su visų trijų komisijų atstovais, taip pat ir tos, kuri vykdo e, atsakinga už rinkimų organizavimą ir siūlo įvairius sudėtingus teisės aktų pokyčius e, mes jau esame pasirengę įsipareigojami nusiųsti ekspertą. Tiksliau esame jau pasiuntę ekspertą, kuris turėtų padėti parengti šios teisės aktus. Komet jis sugrįž iš savo kelionės, turėsime galimybę konkrečiau aptarti jums rūpimus klausimus tiek e, pakomitečių rūpimus, tiek Europos parlamentui. Ir jūsų indėlis tikrai būtų labai naudingas ir vertingas. Perdusiu informaciją dėl ekspertų darbo grupės idėja, kuri buvo pristatyta šių ekspertų darbo grupė yra vienas dalykas. Šiuo esu e, tvirtai įsitikinęs, kad e, aptardami padėtį Tunise, manau, kad e, tokių galimybių turėsime ateityje ir daugiau. Glaudi sąveika tarp išorės veiksmų tarnybos komisijos ir Europos parlamento yra viena iš svarbiausių šių prielaidų, permainų prielaidų ir todėl mes e, tinkamai naudojamės turimomis galimybėmis. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui, taip pat kolegoms už turiningus pasisakymus. Galime užbaigti diskusijas tokiu teigiamu komentaru, pabrėždami, kad e, tikrai labai turiningas bendradarbiavimas mūsų su e, jumis ir tikrai mes jį labai vertiname. Kaip jūs žinote, ad hoc e, grupė, apie kurią buvo kalbama, vyks po rugsėjo 2-3 plenarinio e, dienų plenarinio posėdžio ir e, galime palinkėti, kad tikrai jinai suvadintų tą pagėdavimą vaidmenį, apie kurį kalbėjom ir jeigu e, įmanoma, vyriausia e, įgaliotinė, apie tai beje kalbėjo koordinatorių posėdėje, yra įmanoma, kad e, bus siunčiama rinkimų stebėjimo misija. Ir gali būti, kad vyks iš tikrųjų demokratiniai rinkimai Tunise. Dėkuoju dar kartą visiems dėl pakeitimų, dėl e, e, rytų ir pietų dimensijų 9 vasarė 12, 9 vasarė 12 valanda. Galtinis terminas. Dar kartą ačiū ir iki pasimatymo.